Can we begin? Good morning to everybody. <laughs> Labas rytas visiems. <laughs> Sorry, please, take your seat, please. Prašyčiau susėsti visus. Labai atsiprašau. Galime jau pradėti posėdį. Paso l'italiano. Toliau kalbėsiu itališkai. Labai norėčiau paprašyti tvarkos salėje. Labai ačiū. Taigi, pradėkime dirbti. Turime svarbių balsavimų šį rytą paskui dar vieną pranešimą mums turėtų pristatyti ir turime pirminę diskusiją surenkti dėl to pranešimo. O paskui dar mūsų laukia praktinis seminaras. Pradėsiu nuo pirmo punkto šiandieną. Mūsų komiteto koordinatorių pateiktų rekomendacijų tvirtinimas. Uh, šiek tiek pokyčių čia yra. E, Patvirtinu, kad mes pritarėme trims klausimams, kurie įvyko, bet e, dėl vieno pranešimo mes sprendimo nesame prieėmę, tad atidėjome tą sprendimą kitam koordinatorių posėdžiui. Bet išskyrus tai galima patvirtinti pateiktas rekomendacijas. Pone pirmininkė, nesame nusprendę dėl savo iniciatyvos pranešimo. Sako kalbėtoja. Confirm that is without these uh, references to the report, ok? Solo le hearing abbiamo provato. Mes vakar patvirtume tik tai buvusius klausimus, o per kitą koordinatorių posėdį tvirtinsime pranešėjus būsimiems pranešimams. Pereikime dabar prie balsavimo. Pirmiausia, Libatska pranešimas. Ji pateikė jo projektą vasario 26 iki 27 galima buvo teikti pakeitimus, buvo pateikta 138 pakeitimai, o paskui ponė Libatska draugės su sekretorietu ir kolegomis sugebėjo parengti visą virtinę kompromisinių pasiūlymų, tad balsavimas supaprastėja. Prieš balsuojant norėčiau paklausti, ar ponia Libaska norėtų keltą žodžių pasakyti. Pone pirmininkė, jeigu galėčiau, po balsavimo. Gerai, bet kuriuo atveju dėkojim Jums už atliktą darbą. Svarbu, kad uh, parlamentas savo požiūrį pareikšto prieš konferenciją skirtą Bolonijos procesui, kuri įvyks Armenijoje. Taigi, pirmasis kompromisinis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko pritarta. Toliau einame prie 29 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaiko pritarta. 30 pakeitimas dalimis dėl pirmosios dalies, kas už, kas prieš, susilaiko. Manyčiau pritarta, tačiau pasitikrinkime, kad būtų viskas aišku. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Dar galima balsuoti, prašom. Pone Trupel jau taip pat balsavo, dabar balsavimą baigiame. Pritarta. Dabar turime eiti prie 32 pakeitimo, kurį keičia pirmasis. Ne, pirmininkė atsiprašo, dar yra antroji dalis. Taigi reikia 30 pakeitimo antrąją dalį. Už, prieš, atmesta. Dabar jau pereiname prie 32 pakeitimo. Yra ir žodinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritartant. Dabar antrasis kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 39. Kas už? Kas prieš susilaiko pritarta. 40. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Manau, pritarta. Trečiasis kompromisas. Kas už? prieš susilaiko pritarta. 45. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 46. Dalimis. Socialdemokratų frakcija to prašo. Pirmoji už, prieš susilaiko pritarta. Antroji dalis už, prieš susilaiko atmesta. 47 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Pirmininkė atsiprašo, atmesta. 48 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 49 kas už, prieš, susilaiko pritarta. 50 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 51. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 52. Su pakeitimu žodžiu. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 53. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. Ketvirtasis kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 60. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. Penktasis kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 63. Su žodiniu pakeitimu. Kas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime dėl 63 pakeitimo. Pradėkime balsuoti. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Septyniolika už dešimt prieš pritarta. Šešiasdešimt ketvirtasis, kas už? kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 65 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 66 už, prieš, susilaiko, atmesta. 67 už, prieš, susilaiko, pritarta. 68 už, prieš, susilaiko atmesta. 69 už prieš susilaiko atmesta. Dabar einame prie 70 dalimis. EPP frakcija to prašo dėl pirmosios, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 72. Kas už, kas prieš, susilaiko. Reikia pasitikrinti. Atrodo, kad pritarta, tačiau, kad būtų aišku, pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Pritarta. 17 už. Dabar 72 už, prieš susilaiko pritarta. 71 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 75 kas už, prieš susilaiko pritarta. 77 kas už, prieš susilaiko atmesta. 78 už, prieš susilaiko pritarta. 79 už, prieš susilaiko pritarta. Šeštasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 83 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 84 už, prieš, susilaiko pritarta. 85 už, prieš, susilaiko pritarta. 7 kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 91 kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 92 už, prieš susilaiko. Pritarta 93 už, prieš susilaiko. Pritarta 94 už, prieš susilaiko. Pritarta. Einame prie 8 kompromiso. Kas už, prieš susilaiko. Pritarta. Jeigu pritarta aštuntajame kompromisui, atkrenta nuo 95 iki 100 pakeitimai, dabar pereinau ir 101. Šimtas pirmasis. Kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Tryliktasis kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 103. Kas už, kas prieš, susilaiko. Pritarta. 104. Kas už, prieš, susilaiko. Pritarta. 105. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime. Buvo neaišku. Pradedame balsuoti dėl 105. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Keturiolika prieš vienuolika už nepritarta. Devintasis kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. Pereiname prie dešimtojo kompromiso kitame puslapyje kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 116, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 117 dalimis, to prašo EPP frakcija už pirmąją, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Trečioji dalis. Man atrodė, kad antrai daliai buvo pritarta, tačiau pasitikrinkime. 117 pakeitimas, antroji dalis. Balsuoti baigiame. Atmesta 14 už 14, 14 prieš, tačiau atmesta. Tai dabar trečioji dalis kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Vienuoliktas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 125, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 126, kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. 127, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 128. Kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 129. Kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 130. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 131. Kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 12. paskubėjau, sako pirmininkė, dėl 131. Mums reikia elektroniškai pasitikrinti, ar visi balsavote. Atmesta vieno balso persvara. Taigi 12 kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 133. Kas už? prieš, susilaiko pritarta. 124, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 125, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 136, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 137, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 128 dalimis to prašo socialdemokratai už pirmąją kas už. Regės pritarta, tačiau pasitikrinkime dėl 138 pakeitimo pirmos dalies. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. pritarta antroji dalis. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. A konstatuojamoji dalis, trečiasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Penktasis, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Ketvirtasis, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Šeštasis, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Septintasis, už, prieš, susilaiko pritarta. Aštuntasis, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atrodo, kad atmesta, tačiau pasitikrinkime pradedame balsuoti dėl aštuntojo. Ar visi balsavote, balsavimas baigtas. Pritarta. Devintasis už, prieš, susilaiko, pritarta. Keturioliktasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Pereiname prie 12, kas už, prieš susilaiko atmesta. 13, kas už, prieš susilaiko pritarta. 14, kas už, prieš susilaiko pritarta. Pasitikrinkime dėl 14. Prašome balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 15 už, 14 prieš. 15 kas už? Kas prieš, kas susilaiko atmesta. 16 už, prieš 17. 17. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 18. Kas už, prieš susilaiko atmesta pritarta. 19. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 20. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 21. Už, prieš, susilaiko pritarta. 20. Už, prieš, susilaiko pritarta. 23 su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 24. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Pirmasis, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Antrasis, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Dabar galutinis balsavimas dėl pranešimo projekto. Pradame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Geras rezultatas, 24 už 5 prieš, nėra susilaikiusių, sveikiname mūsų kolegę ponę Libatską, sveikinimai taip pat šešėlinės pranešėjams ir, vi, ir visiems, kurie prisidėjo prie šios sėkmės. Suteiksiu žodį pranešėjai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti visiems mūsų komiteto nariams, kurie prisidėjo prie šio pranešimo rengimo. Noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams ypač jiems už puikų bendradarbiavimą. Ačiū taip pat sekretoriatui už jo darbą. Sekretoriatas tikrai prisidėjo prie šio pranešimo. Noriu taip pat padėkoti savo padėjėjams. Mano padėjėja iš tikrųjų labai daug viršvalandžių padirbėjo rengiant šį pranešimą, taigi tai bendras mūsų pranešimas, todėl visiems ačiū. <clears throat> Dėkoju poniai Libatskai, ačiū taip pat ir šešėliniams pranešėjams ir sekretoriatui. Puiku, kad sugebėjome laiku užbaigti darbą su šiuo pranešimu. Pereikime dabar prie kito balsavimo tai bus mūsų nuomonės projektas apie Europos strateginių investicijų fondą. Atsiprašau, sako pirmininkė, prieš tai mums reikėtų dar balsuoti dėl Venta pranešimo apie Europos kiną skaitmeninėme amžiuje. Na ir dabar pradėsime balsavimą dėl pranešimo projekto. Jis buvo pristatytas sausio 19 dieną. Ir sausio 27 buvo galutinis pateikimų pateikimo terminas. Virš šimto pakeitimų buvo pateikta ir Ir prieš pradedant balsavimą norėčiau paprašy, paklausti, pranešėjo, ar jis norėtų pristatyti savo dokumentą. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti visiems dalyvavusiems šiame procese, ypač šešėliniams pranešėjams. Taip pat ir sekretoriato atstovams. Taip pat norėčiau padėkoti ir savo padėjėjai Kašiai, Ji tikrai itin intensyviai dirbo rengiant šį pranešimą. Man atrodo, kad šis dokumentas yra itin svarbus kino sektoriui ir šios dienos balsavimas bus galimybė pasiūsti stiprų ir aiškų signalą tiek ir valstybėms narėms, tiek ir komisijai. Ačiū. Ačiū labai. Taip, tikrai labai aiški žinia siunčiama apie kiną skaitmeninėme amžiuje. Na ir dabar siūlyčiau pradėti balsavimą. Pradėkime nuo pirmojo kompromiso. Jį pateikė pranešėjas, kad balsuojate už, prieš yra susilaikiusių, pritarta. Dabar pereikime prie 32 pakeitimo už, prieš susilaikę, atmesta. Antrasis kompromisas pranešėjo. Už, prieš susilaikę, Pritarta. Dabar 35 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 36 kas už, prieš, ar yra susilaikiusiųjų, atmesta. 37 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 38 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 39 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 40 buvo atsimtas, 41 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 42 pranešėjo pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar verškime kitą puslapį, 44 pakeitimas, kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų pritarta. Dabar 45. kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 46. kas už, prieš, ar yra susilaikiusiųjų, atmesta. 47. pranešėjo pakeitimas, kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų, pritarta. 48. kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 51. už, prieš, susilaikė, pritarta. 52. Už, prieš, susilaikė, pritarta. Dabar 53. Jis buvo pakeistas pateikų žodinį pakeitimą, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 54. Už, prieš, susilaikė, pritarta. 56. Už, prieš, susilaikė, pritarta. Dabar siūlau pereiti prie trečiojo kompromisinio pakeitimo. Jį patikė pranešėjas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dabar perkime prie 58-ojo, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 59-asis, kas už. Ne, pirmininkė atsiprašo. 60-asis pakeitimas, tiesiai prie šio einame. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 61. Balsuosime dalimis, to paprašė Aldė pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dabar e, žodinis antrasis pakeitimas, jo buvo pakeista 63 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 63 už, prieš, susilaikė, atmesta. 64 kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 65 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 66 kas už, prieš, susilaikė, Panašu, kad pritarta, tačiau dar balsuokime elektroniniu būdu, kad būtume tikrai iki galo, tad balsuojame dėl 66 elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Pritarta. Tai tikrai neklydau. Dabar 67 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Ketvirtasis kompromisas pranešėjo pakeitimas, kas už, prieš susilaikė pritarta. Dabar pereikime prie penktojo kompromiso. Kas už, prieš susilaikė pritarta. Dabar 70 pakeitimas. Kas už, prieš susilaikė atmesta. 71. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 73 buvo atsiimtas. Dabar 75 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Šeštasis kompromisas pranešėjo pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar 79 pakeitimas, kas už, Kas balsuoti už 79, kas prieš, susilaikė, atmesta. 81 pranešėjo pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar septintasis kompromisas pranešėjo. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar 88 pakeitimas. Jis buvo pakeistas ketvirto žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dabar 90 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuntasis kompromisas, pranešėjo kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar galime pereiti prie devintojo kompromiso kitame puslapyje. Tai taip pat pranešėjo kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Dešimtasis pranešėjo kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Dabar vienuoliktasis pranešėjo kompromisas kitame puslapyje, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Dabar 101 pakeitimas jį pateikė pranešėjas, kas už, kas balsuoja 101, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar trečiasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtasis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktasis pakeitimas pakeistas žodiniu penktoje pakeitimu, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar dvyliktasis kompromisas pranešėjo, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Šeštasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dešimtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Patikrinkime elektroninio balsavimo būdu. Panašu, kad buvo pritarta, tačiau nesu tikra. Pradedame balsuoti elektroniškai dėl dešimtojo pakeitimo. Balsavimą baigiame. Pritarta šiam pakeitimui. Gerai, kad pasitiksinome. Dabar vienuoliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dvyliktasis, kas už, kas prieš, susilaikė. Panašu, kad buvo patvirtintas šis pakeitimas, dabar tryliktasis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Keturioliktasis, kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų, patikrinkime elektroniniu būdu. Tad balsuokime elektroniškai dėl 14 pakeitimo. Balsavimas baigtas. 17 už, 11 prieš, pritarta 15. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta 16. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 17. Pranešėjo pakeitimas, kas už, prieš susilaikė, pritarta. 18. Pranešėjo pakeitimas, kas už, prieš susilaikė, pritarta. 19. kas už, kas prieš susilaikė, pritarta. 20. kas už, prieš susilaikė, atmesta. 21. kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta 22 pranešėjo pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Dabar 13 kompromisas, pranešėjo kompromisas, kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų, pritarta. Dabar galime pereiti prie 25 pakeitimais buvo pakeistas šeštojo žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų, pritarta. 26 kas už, kas prieš, Ar yra susilaikiusiųjų? Patikrinkime elektroniškai, nėra aišku, kokie balsavimo rezultatai. Tad pradedame balsuoti elektroniniu būdu dėl 26 pakeitimo. Balsavimas baigiamas. Na taip, tikrai neaiškus buvo balsavimas, nes vienodas balsų skaičius nepritarta, dabar 27-asis kas už. 27-asis pakeitimas kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų. Nesu tikra dėl rezultatų, tad patikrinkime elektroniniu būdu, pradedame balsavimą dėl 27-ojo. Balsavimas baigiamas. 15 balsų už, tad pritarta šiam pakeitimui. Dabar antrasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų pritarta. Dabar. Galime pereiti prie balsavimo dėl visos. Nuomonė dėl viso pranešimo balsavimą pradedame. Tikiuosi, kad visi balsavote. Balsavimas baigiamas. Jūs taip pat balsavote. Puiku. Akivaizdi dauguma 25 balsai už, 2 prieš ir 1 susilaikęs. Norėčiau pasveikinti e, poną Ventą parengus puikų pranešimą. Tikrai svarbus dokumentas. Jis yra svarbus ir mūsų komitetui ir Europos parlamentui apskritai, tad sveikinu pranešėją, ačiū visiems už jūsų indėlį. Ar ponas Venta norėtų kažką pridurti? Na, bet kuriuo atveju sveikinu jūs. Ponas Venta, prašau. Labai trumpai. Norėčiau padėkoti visiems už bendradarbiavimą. Manau, kad e, e tikrai pademonstravime, kad mūsų komitetas gali tinkamai ir puikiai funkcionuoti ir bendradarbiauti. Ačiū labai, sako pirminkė, pereikime prie kito klausimo. Ora, ora è la volta appunto del collega Zdrojewski, rapporto per un'opinione sul importante. Toliau eh, ponas Zdrojevski, eh, tai yra nuomonė labai svarbių klausimų Europos strateginių investicijų fondas. Ponas Zdrojevski pristatė šią nuomonę e, Iki kovo 11 reikėjo teikti pakeitimus, e, taigi dabar E, keliu klausimą, ar norite, kad dabar pranešėjas pasisakytų, prašau. Tema buvo labai sudėtinga, laiko buvo nedaug, taigi norėčiau padėkoti už visus kompromisus. Jie įrodo, kad visi labai rimtai vertino temą. Ačiū. Labai ačiū. Netidėliodami pereikime prie 27 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaiko, atmestas. Toliau 28 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimtas. 29 už, prieš, susilaiko, priimtas. 8 pranešė pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimtas. 30 už, prieš, susilaiko, atmesta. 31 už, prieš, susilaiko, priimta. Pirmas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 34 pakeitimas. Už, prieš, susilaiko, priimta Priimta. 37. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pastikrinsime elektroniniu būdu, nes neaiškus balsavimas. 37. pakeitimas. Pradedame balsavimą. Baigiame balsuoti. Atmesta. 38. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 39. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 40. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 41. E, pakeistas pirmojų žodinių pakeitimų. Kas už. Prieš. Susilaiko priimta. Dešimtas už, prieš, susilaiko, atmesta. Vienuoliktas už, prieš, susilaiko, atmesta. Antras kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Tryliktas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Trečias kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Aštuonioliktas pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta priimta. 19 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 20 už, prieš, susilaiko, atmesta. Penktasis pranešėjo už, prieš, susilaiko, kas už, susilaiko, priimta. Šeštasis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 21 už, prieš, panašu, kad e, priimta, bet pasitikrinkime elektroniniu būdu. Pradedame balsavimą dėl 21 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Priimta. 16 už, 12 prieš. Priimtas pakeitimas. Toliau 22. Kalbėtoja atsiprašo, 24 pakeitimas. Už, prieš, susilaiko, priimta. 25 už, prieš. Kas už dar kartelę? Prieš, susilaiko, priimta. Pasitikrinsime elektroniniu būdu. 25 pakeitimas pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dabar galutinis balsavimas dėl nuomonės. Pradedame balsuoti. Pirmininkė sako, kad sekretariatas nurodė, jog buvo padaryta maža klaidelė. Paskutinis pakeitimas, buvo praleistas Dominiko Bildo pakeitimas. Turime dėl jo balsuoti. 26 pakeitimas. Labai atsiprašau, kad praleidau kas už. Prieš, susilaiko, atmesta. Taigi dabar balsuojame dėl nuomonės. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. 21 už, 5 prieš, 2 susilaikė. Sveikinu kolegą. Taip pat dėkoju šešėliniam pranešėjui bei sekretoriatui už jų paramą. Dėkoju ponė Strojevskė. Labai atsiprašau, kad buvau praleidusi pakeitimą. O dabar Galime pereiti prie mano pranešimo. Tai yra nuomonės projektas dėl užimtumo ir augimo. Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanklauda sausio 28 pristatyta, 27 buvo data, iki kurios reikėjo teikti pakeitimus. Norėčiau padėkoti šešėliniam pranešėjui ir sekretoriatui už jų paramą. Taip pat dėkoju visiems kitiems, kurie prisidėjo prie šio darbo. Galime dabar balsuoti dėl šios jau paskutinės nuomonės. Pradėsime nuo pirmo pakeitimo. Ar esate pasirengę? Pirmasis pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Antrasis už, prieš, susilaiko, atmesta. Trečiasis už, prieš, susilaiko, atmesta. Keturi už, prieš, susilaiko, priimta. Penktasis už, prieš, susilaiko, priimta. Šeštasis už, prieš, susilaiko, priimta. Septintasis už, prieš, susilaiko, priimta. Aštuntas už, prieš, susilaiko, priimta. Devintasis už, prieš, susilaiko, priimta. Kompromisas pirmas. Už, prieš, susilaiko, priimta. Penkioliktas pakeitimas, pakeitė žodiniu pirmojo pakeitimu, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 16 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. 17 už, prieš, susilaiko, priimta. 18 pakeistas antrojo žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 19 už, prieš, susilaiko, priimta Panašu, kad priimta, bet pasitikrinkime, balsuokime dėl 19 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Antrasis kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 27 už, prieš, susilaiko, priimta. Trečiasis kompromisas. Už, prieš, susilaiko, priimta. 34. Už, prieš, susilaiko, priimta. 35. Už, prieš, susilaiko, priimta. Toliau reikėtų pasitikrinti. Dėl 35-ojo, sako kalbėtoja. Balsavimas baigtas. 18 už, 10 prieš. Taigi balsuojame dabar dėl 37 už, prieš, susilaiko, priimta. 38 už, prieš, susilaiko, priimta. 39 už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtasis kompromisas už, prieš, susilaiko, panašu, kad priimta. 41 už, prieš, susilaiko, priimta. 42 už, prieš, susilaiko, priimta. 43 už prieš susilaiko priimta. Dabar balsuojame dėl nuomonės projekto. Balsavimas baigtas. 23 už, 3 prieš, 2 susilaikė. Labai dėkoju šešėliniam pranešėjai, taip pat dėkoju sekretoriatui bei visiems, kurie prisidėjo. Ačiū ir balsavusiems. Dabar darbo atvarkėje yra numatytas pranešimas non vedevo Sylvie Guillaume. Eh, abbiamo una importante relazione della collega Sylvie Guillaume. Tai yra Sylvie Guillaume pranešimas apie komisijos pasiūlymą, kuris labai aktualus mūsų komitetui, tai yra siūlymas dėl pradinio iš ankstinio finansavimo didinimo skiriamo pagal jaunimo užimtumo iniciatyvą. Pirmininkė prašo visų laikytis tylos, nes dabar reikės aptarti šią nuomonę. Sprendimas padidinti pradinį iš pradinį išankstinį finansavimą skirtą veiksmų programoms pagal jaunimo užimtumo iniciatyvą. Atsakingas yra užimtumo komitetas, o mes rengėme nuomonę. Tai labai svarbu, kadangi mums e, jaunimo mokymas ir darbo galimybės yra labai aktuali tema. Pranešėja yra Silvigijom, o kadangi laiko turime nedaug, iki balandžio 16 reikia pristatyti ir šiandieną kol kas turime nuomonė tik tai anglų kalba, bet pakeitimus galima teikti visomis kalbomis. Kai bus parengti nuomonės vertimai, jūs būtinai galėsite juos perskaityti. Pranešė nusprendė neteikti pakeitimų, kad galėtume greitai viską peržiūrėti, taigi yra aštuoni užimtumo komiteto pakeitimai. Iki balandžio 16 e, reikia juos e, pateikti. E, su užimtumo komiteto pirmininku susitarėme, kad balsuosime tą pačią dieną kultūros komitete tam, kad galėtume išsiųsti laiku tą nuomonę ir pakeitimus, kad laikytumėmės galutinio termino. Kovo 26 vidurdienis yra numatyta, bet labai svarbu, kad mes tinkamai sureaguotume šią svarbę temą. Dėkoju Silvijai Gijom už atliktą darbą ir dabar suteikiu jai žodį. Merci, madame la présidente, vous avez fait. Ačiū, ponė pirmininkė. Jau padėjote mums apšilti prieš šio dokumento svarstymą. Taigi kalba eina apie komisijos pasiūlymą paspartinti jaunimo iniciatyvos įgyvenimą 30 procentų už padidinant pirminį iš ankstinį finansavimą. Taip e, reaguojama į padėtį, dėl kurios mes e, turėjome skundų e, po komisijos iniciatyvos paskelbimo e, praėjo metai, mes nematėme jokių rezultatų, tuo tarpu e, 7 milijonai e, žmonių jaunesnių negu 25 metai šiuo metu neturi darbo, tai yra mūsų vadinama prarastoji karta, kalbame apie jaunimą, kurie neturi pakankamą išsilavinimo, e, ir e, pakankamų kvalifikacijų. E, kai kurie iš jų buvo migrantai, e, kai kurie sirgo ir tokiu būdu yra patys pažeidžiamiausi šioje kategorijoje. E, Norint padėti jiems, e, reikia užtikrinti jų galimybę stažuotis, atlikti e, gamybinę praktiką. E, turiu pasakyti, kad rengdama savo nuomonę turėjau dirbti vien tik tai anglų kalbą, dėkoju sekretoriatui už paramą. Terminas pateikti pakeitimus yra kovo 26 vidurdienis, taigi terminai mus labai spaudžia. Aš e, labai prašyčiau, kad e, jūs pritartumėte šintam tekstui, mums būtina e, paspartinti jaunimo užimtumo iniciatyvą, užtikrinant pradinį iš ankstinį finansavimą. Pirminkė, iš tikrųjų yra labai svarbu, kad tos iš ankstinio finansavimo sumos būtų skirtos, jos būtų panaudotos uh, švietimo e, programas vykdant, profesiniam orientavimui ir taip toliau. Dabar norėčiau paklausti, ar norėtų kas nors pasakyti. Pradėsime diskusiją. Prašom. Kolega Kičiuk, prega. Žodis ponui Kičiuk. Dėkuoju, panė pirmininkė, mėly kolegos. Iš tikrųjų, jaunimo nedarbas neprimtinai aukštas ir e, reikia papildomų priemonių, kovojant su jaunimo nedarbu ir šia prasme pritariu rekomendacijoms, e, kuriomis mes raginame komisiją greitai reaguoti į jaunimo nedarbo padėtį. Todėl e, pritartume komisijos iniciatyvai dėl e, pradinio iš ankstinio finansavimo, kuris skiriamas pagal jaunimo užimtumo iniciatyvą remiamams veiksmų programoms. Tos sumos turėtų būti padidintos, nes dabar iš ankstinio finansavimo apimtys yra per mažos. Jau imtasi tam tikrų veiksmų, tačiau reikia ir papildomų veiksmų kovojant su jaunimo nedarbu. Ir visų pirma, reikia užtikrinti, kad e, bus programų vykdymas veiksmingai kontroliuojamas ir stebimas. Ir antra, kad bus pašalintos kliūtys jauniems žmonėms patekti į darbo rinką. Dėkui. Grazie kolega e Kičiuk, non so se ci sono altri, prego Luigi Morgano. Dėkuoju pana Kičiuk, kas dar norėtų pasakyti, Luigi Morgano. Labai tam trumpai, ponė pirminkė. Jeigu nesugebėsime reglamento pakeisti, tai e, atsiras labai didelių įgyvendinimo sunkumų. Jie, e, jos jau, jie jau buvo paminėti, taigi iškyla grėsmė programoms, todėl esmingai svarbu imtis veiksmų. Iš tikrųjų, jaunimo užimtumas yra labai svarbi tema. Mums taip pat reikia užtikrinti, kad e, sukūriamos darbo vietos būtų geros kokybės. Pirmininkė, kas dar norėtų pasakyti, e, kyla turbūt reiškia pritarimą. Šiuo atveju visi pritarėme, kad e, ši iniciatyva yra labai aktuali, ji savalaikė siekiant padėti jauniems žmonėms, e, prisidėti prie jų švietimo, kvalifikacijų. E, rytoj ir poryt e, Rygoje vyksta konferencija, kurią organizuoja komisija ir pirmininkaujantį Latviją. Aš ketinu ten dalyvauti ir galiu Jūs patikinti, kad ir šią temą prisidėsiu prie įvairių priemonių. E, jaunimas yra girdėjęs apie jaunimo užimtumo iniciatyvą, tačiau nacionalinių lygmenių dėl biudžeto trūkumo ne viskas yra gerai įgyvendinama. E, dėkoju kolegoms už tai, kad pritarėte mūsų darbo metodui. E, laiko terminai mus spaudžia. Iš tikrųjų, atsižvelgsime kiek galima labiau į jūsų pastabas ir pakeitimus. Priminsiu, kad jų teikimo terminas yra kovo 26. Dabar eikime prie kito mūsų darbo tvarkės punkto. Turėtume pasikeisti nuomonėmis e, dėl pranešimo, kurį rengė Michaela Šoidrova dėl jaunimo verslumo skatinimo pasitelkiant švietimą ir mokymą. Jūs žinote, kad pranešimas bus e, pateiktas per mūsų komiteto posėdį gegužės mėnesį. Na ir iškart po to e, turėsime praktinį seminarą, kuris organizuoja mūsų politikos departamentas, kurį organizuoja politikos departamentas, dalyvaujant ir kitiems. Ir Šis seminaras įvyks iškart po mūsų diskusijos. Na, o dabar suteiksiu žodį pranešėjai, kuri čia greta manęs. O pusė vienuoliktas pradėsime seminarą, taigi laiko turime. Žodis poniai Šoidrovai. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už galimybę renkti pranešimą šią temą. Pranešimas yra apie jaunimo verslumo skatinimą, pasitelkiant švietimą ir mokymą suteikiant jiems reikiamus įgūdžius. Eina kalba ne vien tik tai įgūdžius, kuriuos e, jaunimas įgyja mokykloje ar švietimo įstaigose, bet taip pat e, ir apie tai, ko e, galima pasisemti iš visuomenės apskritai. Kalba taip pat apie švietimo sistemas, kurios sugebėtų suteikti jauniems žmonėms tinkamus gebėjimus ir įgūdžius. Tuos gebėjimus, kurie esmingai svarbus jauniems žmonėms, kad jie galėtų imtis verslo, e, kurie galėtų jaunimą įkvėpti imtis verslo. E, švietimo sistema turėtų pasitarnauti kaip įkvėpėja, kai kuriuose valstybėse narėse taip jau ir yra. Ir e, šiame pranešime mes konstatuojame, kad kol kas nesugebėme sumažinti jaunimo nedarbo. Kai kuriuose valstybėse narėse tas nedarbas yra daugiau negu 25 procentai, tad e, mums iškyla tikrai rimti iššūkiai. Apie kokius gebėjimus kalbame, kai kalbame apie verslumą. Tai nėra nauja tema. Europos parlamentas draugė su taryba jau yra prieėmęs visą virtinę rekomendacijų, pradedant nuo 2006 metų pagrindų dokumentų. E, mes e, drauge štai apie kokius gebėjimus ir įgūdžius kalbame. Kalbame apie potencialą kurį turi mokymasis visą gyvenimą, gebėjimas idėjas paversti veiksmais, eina kalba apie kūrybiškimą, inovaciją, sugebėjimą rizikuoti, gebėjimą planuoti ir valdyti projektus siekiant savo tikslų. Manyčiau, kad yra svarbu priminti apie kokius gebėjimus mes kalbame ir kuriuos dar e, reikėtų užtikrinti švietimo sistemose, mokyklose e, Mes žinome, kad taryba yra patvirtinusi e, strateginį dokumentą, kuriame kalbama apie laikotarpį iki 2020 metų. Ir vienas iš tikslų ten iškeltas taip pat yra e, kūrybiškumo ir inovacijų stiprinimas ir verslumo skatinimas švietime, švietime ir e, profesinėme mokyme. Šis dokumentas buvo priimtas 2009 metais Ir mūsų komitetas vėl remiasi šiomis idėjomis, pritarė tiems strateginiams tikslams, kurie šioje srityje jau 2009 metais buvo iškelti. Europos parlamentas ir Europos e, sąjunga privalo švietimo srityje atlikti koordinuojantį darbą. Negalime primesni, tai primesti, primesti taisyklių švietimo srityje, negalime primesti kokių nors prievolių valstybėms narėms švietimo ir profesinio rengimo srityje. Tačiau parlamentas gali skatinti, drąsinti švietimo įstaigas. Galime taip pat panaudoti ir esamas priemonės, tokias kaip Komenijus, Erasmus, ir kitus išteklius. Juos galime panaudoti skatinant e, verslumą ir e, perduodant e, verslumo įgūdžius. Savo pranešime aš taip pat kalbėsiu apie tai, kad būtina stebėti ir vertinti tai, kas vyksta, skatinant jaunimo verslumą. Taigi kalbėsime apie stebėseną, apie e, finansinio raštingumo pastangų rezultatus, apie visą tai ir bus kalbama mano pranešime. Labai noriu padėkoti šešėlinės pranešėjams, kurie jau dalyvavo pirmajame mūsų koordinacinėme posėdyje. Aš labai tikiuosi, kad drauge mes sugebėsime tas idėjas išplėtoti. E, Ir, ir per seminarą kalbėsime apie įvairiausias e, iniciatyvas, e, kurios e, yra organizuojamas ir mokyklose, bet ir taip pat neformaliai. Taigi tame seminare išklausysime ekspertų pasisakymų, norime taip pat išgirsti universitetų nuomonės, norime išgirsti nuomonės žmonių, kurie dirba mokslo tyrimo institucijose ir tikimės pasisemti įkvėpimo. Taigi e, prieš šį seminarą prelegentams aš esu išsintinėjusi visą virtinę klausimų, e, bandydama juos paskatinti, susitelkti ties pagrindiniais mano pranešimo punktais. Tokia buvo mano mintis, tai bus pirmasis mūsų pasikeitimas nuomonėmis apie jaunimo verslo skatinimą, pasitelkiant švietimą ir mokymą. Nekantrai lauksiu jūsų pastabų, komentarų ir e, esu tikra, kad šis pranešimas bus bendro mūsų komiteto darbo rezultatas ir padės mums pasiekti tikslų siekiant jaunimo užimtumo. Dėkoju. Poniai Šoidrovai, iš tikrųjų, suteiksiu žodį dabar e, kitiems komiteto nariams. Pane Triupel, dėkoju ponė Šodrovai už pranešimą, už e, savo idėjų pristatymą. Aš e, norėčiau e, pritarti minčiai, kad jaunimui reikia bandyti įkvėpti verslumo idėjas, tai e, labai svarbu šiais laikais, kai jaunimo nedarbas labai aukštas. Norėčiau pabrėžti štai ką. Jeigu kalbame apie jaunimo verslumą, tai e, kartais prireikia daugiau negu vienos pastangos e, siekiant rezultato, kad pirmoji nesėkmė nesugriautų jauno žmogaus verslumo pastangų, e, reikia kaip tik nugalėti nesėkmės. E, tokia kultūra e, yra labiau užsiplėtojusi jungtinėse valstijose, tad reikia pabrėžti tą mintį, kad nugalėti nesėkmę ir bandyti dar kartą yra dalis iš verslumo kultūros. Jūtasi, ta tema vrnila v odbor za kultūrą. Ključne kom... Pane Pirninkė, e, ir aš džiaugiuosi, kad mes kalbame šią temą mūsų, temą mūsų komitete. Kalbame apie vieną iš svarbiausių ES problemų. Jie aktuali jau dešimt metų. E, man atrodo, kad labai svarbu, kad e, šį dokumentą gerai išanalizuotų ir gyvendintų valstybės narės. Šios mintis turi labiau būti integruotos e, Europos švietimo sistemose. Europos Sąjunga lyginant su kitais pasaulio regionais, kai kurių gebėjimų srityje atsilieka verslumas, verslumo dvasia, čia turima galvoj. E, ir savai mes prantama, tai atsispindi ir e, jaunimo nedarbo skaičiuose. Jaunimas neturėtų vien tik tai laukti, kol jiems bus pateiktos darbo vietos, pateiktos vienos ar kitos valstybės ar ekonomikos sektoriaus. Jaunimas turi prisidėti prie darbo vietų kūrimo. Bet jei e, jauni žmonės neturi e, atitinkamų gebėjimų, įgūdžių, verslumo įgūdžių, jie negalės e, vadovauti savo likimui. Aš linkiu pranešėjai daug sėkmės renkiant šį pranešimą. Pirminkė, dėkoju, steiksiu žodį ponui Kiučiuk dabar. Dėkoju, dėkoju ponė Šoidrovą, e, norėčiau e, pridurti kai kurių minčių. Visų pirma, pranešime turėtume aiškiai pasakyti, kad e, skatindami jaunimo verslumą pasitelkiant švietimą ir mokymą mes nesitikime, kad visi jauni žmonės pradės savo verslą ir sieks pelno. Mes tiesiog norime, kad jie išmoktų savo idėjas versti tikrovę. Todėl e, reikia skatinti jų kūrybiškumą, tvarumą, sugebėjimą dirbti savo ir, žinoma, atskleisti pilną savo potencialą. Antra, turėtume taip pat akcentuosi, kad yra labai svarbu renkti daugiau mokomosios medžiagos ir kurti skaitmeninės priemonės, e, skatinančias teigiamą požiūrį į verslumą. Na ir trečia, partnerystė tarp švietimo ir mokymo įstaigų ir verslo, konkrečiai VMI turėtų taip pat prisidėti prie jaunimo gebėjimo patekti į darbo rinką ir siekti sėkmės. Dėkoju. Aš visiškai pritariu Julie Ward dabar. Dėkoju. Džiaugiuosi galėdama apie tai pakalbėti. E, dirbau šioje srityje 30 metų prieš patekdama į Europos parlamentą. Dirbau e, menininkų kooperatyve, kuris skatino e, jaunus žmonės per meną siekti socialinių pokyčių. Kiekvienas iki, kai kalbame apie verslumą, turime neužmiršti socialinės atsakomybės, kuri mums tenka. E, Verslumas skatinimas vien tik dėl paties verslumo yra pernelyg siauras užsimojimas. Mes turime suvokti, kad daug mums iškylančių iššūkių galima išspręsti E, socialiniais veiksmais, paskatinant bendruomenių žmonės veikti, neužmirštant socialinės darbo tvarkės ir gražinant žmonės į socialinę ekonomiką. Tai man labai svarbu. Aš manau, kad jauni žmonės turi tam tikrą supratimą, e, turi socialinę sąžinę, nes visi tie dalykai žengia drauge. Dėkuoju. Džiulį, ponas Dragičiai dabar. Visų pirma, noriu pasveikinti iniciatyvą imtis šio pranešimo apie jaunimo verslumo skatinimą, pasitelkiant švietimą ir mokymą. Ši tema niekad nebuvo tokia aktuali, kaip kad ji yra dabar. Nedarbo lygis ypač aukštas, ypač jaunų žmonių Tuo tarpu e, yra ir pakankamai daug neužimtų darbo vietų, nes trūksta patirties ir gebėjimų. Taigi mes galime savo ekonomikas padaryti konkurencingesnės, užtikrinant socialinę įtraukti. Labai svarbu čia skatinti jaunimo verslumą, pasitelkiant švietimą ir mokymą, bet tema yra labai kompleksiška ir sudėtinga. Mes turime daugiau dėmesio telkti neformaliam ir formaliam mokymui, neužmiršti socialinio verslumo ir susitelkti ties pažeidžiamiausiomis kategorijomis. Aš manau, kad tai yra e, tie pagrindiniai ramščiai, kurie padės išspręsti šią labai sudėtingą e, problemą. Reikėtų neužmiršti ir formalaus, ir neformalaus švietimo, manau, kad tam turėtų būti skiriama pakankamai didelė šio pranešimo dalis. Dėkui, dabar žodis ponui gramatikakis. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Šiandien įvyko labai įdomi diskusija, išgirdome daug naudingos informacijos. Per pastarąjį pusvalandį kalbame apie problemas susijusias su jaunimo nedarbu ir čia turėtume pripažinti, kad komisija imasi veiksmų ir pastangų, kaip ir mūsų komitetas. Mes žinome, kas vyksta e, ir e, dėja kolegos jaunimo nedarbas e, daugelį šalių išlieka tam pačiame lygijo, kai kur net didėja, pavyzdžiui, mano šalyje. Vadinasi, reikia ieškoti išteklių ir būdų reaguojant į šią problemą. Tačiau e, baiminuosi, kad e, jeigu greit e, Europoje nepradėsime veikti, šią kartą prarasime. Na, o stengdamėsi veikti greitai, turime žvelgti į visą ES ekonomikos ateitį. Pirmininkė. Iš tikrųjų, dirbame būtent šiame kontekste. Dabar teiksiu žodį poniai Libačkiai, paskui Morgano ir dar vienam kolegai ir baigsime diskusijas, nes reikia pradėti seminarą. Pone Libatska. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, noriu pasakyti, kad labai džiaugiuosi, kad šis pranešimas yra rengiamas ir kad jį e, rengia mano kolegė, ponė Šoidrova. Norėčiau tris mintis pasakyti. Visų pirma, verslumas kaip toks neturi būti suprantamas siaurai. Tai galėtų būti dalis labai plačių finansinių ekonominių rinkos mechanizmų dalis. Kitaip sakant, reikia suprasti verslumą kaip tikrovės dalį. Švietimas pasiteisins tik tada, jeigu e, ta, ta mintis bus įtikinama ir kad uh, tuo užsiims žmonės, kurie ne vien tik tai kalba, bet ir žino, ką daro. Kitaip sakant, jeigu tuo užsiims specialistai. Antraip, prarasime pačią idėją. Žinoma, mokymas yra labai svarbus dalykas, ypač bendradarbiaujant su verslo praktikais. Tačiau vis tik geriausias dalykas yra reali patirtis praktiką, e, skatinant mažas firmas, skatinant, kad kooperatyvose, mažose įmonėse dirbtų jaunimas, kad jie patys tuo užsimtų. Ponas Morgan. Pane pirmininkė, manau, kad pranešimas labai svarbus. Juo taip pat uh, reaguojame į tai, ką jau daug laiko sakome čia ne, parlamente. Taigi, keletas svarbiausių dalykų. Visų pirma, mes a, turime pažvelgti į egzistuojančias įvairias galimybės mokymo ir švietimo srityje, tačiau kaip kolegė a, paminėjo, ką tik paminėjo, kai kuriuos dalykus e, pranešime reikėtų akcentuoti labiau. Svarbu ne vien tik tai būti gerai pasiruošus, pasirengus, bet turėti ir tam tikrą dvasę, e, kai kalbame apie įmonės startuolės, turime neužmiršti galimos paramos, mokesčių, nuolaidų ir taip toliau. Aš manau, kad tuos dalykus taip pat turėtume paminėti pranešime apie tai neturėtų kalbėti vien tik tai kiti komitetai. Mes savo pranešime taip pat aiškiai tai turėtume paminėti. Klausiausi kitų pastabų šį rytą. Ir reikia pripažinti, kad turime sąlygas įtraukti visus ir paaiškinti, ką mes turėtume daryti kaip komitetas. Panas Nikov, dėkoju, visada rėmiau. Rėmiau iniciatyvas, e, kurių tikslas yra įgūdžių gebėjimų vystimas. E, investicijos į verslumą yra tarp geriausių investicijų Europoje, e, tie, kurie yra mokėsi ir gavę atitinkamą tinkamą parengimą turi 3-4 kartus e, didesnės tikimybės pradėti savo verslą. E, reikia galvoti apie įvairius įgūdžius e, tarp asmeninio bendradarbiavimo, lyderystės įgūdžius. Tai padeda jaunimui renktis ir asmeniniam, ir profesiniam gyvenimui. Taigi e, švietimo ir mokymo e, veikla taip pat gali prisidėti. E, jeigu pažvelgsime į skirtumą tarp JAF ir Kanados ir Europos, tai Penkiasdešimt vienas procentas žmonių JAV ir Kanadoje turi savo įmonę, tuo tarpu ES šis procentas yra tik 37. Pirminkė, matome, kad kolegos tikrai susidomėjimu e, žiūri į šį pranešimą ir ketina prisidėti prie jo. Aš pati norėčiau keltą minčių pasakyti. Labai svarbu, manyčiau, akcentuoti sąsajas tarp e, naujosios metodologijos, e, susitelkimo ties gebėjimais ir įgūdžiais ir e, dualinio mokymo. E, egzistuoja įvairūs modeliai, čia tą matome iš komisijos parengtos studijos. E, taigi, modelių yra įvairių ir galbūt kai kurias iš jų galėtume sustiprinti. Galbūt, kai kalbama ne vien tik tai apie techninės disciplinas, bet ir apie kitas disciplinas, galėtume bandyti uh, taikyti mokymo ir praktinio dalyvavimo praktiką. Dar vienas dalykas. Galime pasitelti įvairias priemonės atsižvelgiant į konkrečias sąlygas. E, neseniai paskelbtame dokumente mes matome visą virtinę galimybę, galimybių, e, įvairias partnerystės, e, sąsajas tarp skirtingų švietimo lygių ir sąsajas su verslu arba net ir kūrybiniu sektoriumi. Taigi galime kurti įvairius alijansus, įvairias partnerystės, siekiant pasidalinti galimybėmis. Na ir galiausiai, kai kalbame apie vidurinį e, aukštesnį e, mokslą, mm, mes turėtume skatinti galimybės nuo pat pradžios užsimti naujų verslų. Taigi reikia galvoti apie tuos įgūdžius ir gebėjimus, kuriuos e, galėtume panaudoti praktikoje ir vietoje. Sudėksiu žodį dabar e, pranešėjai, poniai Šoidrovai, o paskui mūsų seminaras. Labai dėkuoju už visas pastabas. Aš pasižymėjau keletą svarbiausių minčių, kurios keletą kartų nuskambėjo. Pavyzdžiui, drąsa, pasiryžimas rizikuoti, atsakomybė, socialinė atsakomybė, nedarbas, formalusis, o taip pat neformalusis mokymas. yra sėkmės istorijų, kai kalbame apie verslumą. E, iš tiesų, mokyklos gali mokyti tam tikrų įgūdžių, bet reikia tam tikrų modelių, tam tikrų pavyzdžių. Ir šitą užtikrinant reikia pasinaudoti uh, įvairiomis programomis, kurios leistų mokiniams susitikti su e, verslininkais, kurie yra pasiekę sėkmės, kurie galėtų paskatinti juos, jaunus žmonės, kurti savo verslą. Dėkoju už pastabas, ačiū, kad visi prisidedate prie šio pranešimo. Aš tikiuosi, kad mes e, kad sugebėsiu parengti tokį tekstą, kuriame atsiras vietos ir jūsų mintims. Ir kad e, pranešimas taip pat siesis ir su tuo darbu, kurį atlieka užimtumo komitetas. Tokiu būdu mes galėtume pademonstruoti Europos parlamentui, kaip e, galima skatinti komisiją parengti atitinkamas priemonės, kurios e, padėtų mokykloms prisidėti prie švietimo ir prie verslumo skatinimo. Pirminkė, dėkoju, ačiū, kad atidžiai išklausėte ir kad e, apibendrinote pastabas. E, Noriu paklausti, ar komisijos generalinių direktoratų atstovai norėtų pasakyti dabar ar po seminaro. Jūs taip pat dalyvausite diskusijose, gal atidėkime jūsų pastabas tam laikui. Kągi, dabar jau reikėtų pereiti prie mūsų seminaro. Turite jo programą, ir aš norėčiau trumpai seminarą pristatyti. Taigi šiandieną turime e, poną Baldasarys atvyko iš plėtros generalinio direktorato. Ačiū už tai, kad dalyvavote mūsų posėdėje. Taip pat pas mus atvyko ir EAC generalinio direktorato atstovė Marija Podlasek Cigler. Taip pat turime dar vieną viešnę Ji dirba Kingstono universitete ir specializuojasi verslumo, elgesio ir mokslinių tyrimų srityje. Tai ponė Elizabeth Chell. Taip pat pas mus atvyko ponė Laura Rosendal Huber. Ji yra tyrėja ir dirba Amsterdamo universitete rinkų ir organizacijų skyriuje. Norėčiau padėkoti visiems mūsų svečiams. Taip pat padėkoti už tai, kad prisidėjote prie to informacinio seminaro. Be abejo, bus šiandieną e, suteikta galimybė mūsų nariams užduoti klausimus ir svečiai turės galimybę į juos atsakyti tačiau pirmiausia išklausysime jų prezentacijas ir per anksčiau vykusias diskusijas jau nemažai buvo kalbėta apie verslumą ir nebejotinai tai padės mūsų komitetui vykstančiame darbe. Labai svarbu kalbėti apie mokymus, apie inovatyvius mokymo metodus, juk tikrai daug iššūkių mūsų laukia ir labai svarbu kalbėti apie tai, kaip būtų galima formuoti tos įgūdžius, kurie yra e, aktualūs ne tik verslumo srityje, tačiau ir apskritai gyvenime. Na ir tie įgūdžiai, formalus, neformalus e, mokymas yra itin aktualūs, kalbant apie patekimą į darbo rinką ir tai neabejotinai gali padėti. Tad norėtume tai susijęti ir su augimu, taip pat horizontas 2020 strategijomis. tas pažangus, inovatyvus augimas yra mūsų visų dėmesio centre ir kaip minėjo anksčiau kalbėjo kolegos, reikia ieškoti būdų, kaip mūsų švietimo sistemos galėtų geriau skatinti tokių įgūdžių įsisavinimą. Yra parengta Europinė programa skirta pagrindiniams kompetencijoms. Tai jau yra sistemos dalis, kuri yra įgyvendinama. Na, o šiandieną norime padiskutuoti ir galbūt iškristalizuoti tokį labiau sisteminį požiūrį. Ir kalbant apie komisijos parengtas rekomendacijas bei iniciatyvas, nebejotinai, tai svarbus darbas, tačiau galima atlikti ir daugiau. Taip pat Stambule buvo suorganizuotas svarbus renginys Ten buvo keistasi nuomonėmis apie įdomius projektus. Tad turbūt nemažiau svarbu ir skatinti informuotumą apie vykdomus projektus ir apie švietimo politikas, mokyklų politikas. Nemažiau aktuali problema yra ir mokytojų intensyvesnis įsitraukimas į procesą bei naujų metodų pritaikymas. Tad 2007 metais e, taryba jau buvo parengusi išvadas šią temą, jos yra itin svarbios ir man atrodo, kad šiandieną e, mūsų įgyvendinama iniciatyva sudarys galimybę daugiau dėmesio skirti šiam klausimui ir suformuluoti tokį sisteminį požiūrį, apibriežti tikslus, bei siekius ir nuspręsti, ką būtų galima padaryti gyvendinant konkrečias politikas. Ir žvelgsime be abejo ne tik į verslumą, tačiau ir į socialinį verslumą. Apie tai jau buvo kalbėta anksčiau. Ir Italijoje mes tai netgi vadiname trečiųjų sektoriumi. Tai yra tam tikros įmonės, jos taip pat turi nemažą svarbą, bet kuriuo atveju dabar norėčiau suteikti žodį e, daktarui Simone Baldasarį, jis atvyko iš Europos komisijos, augimo generalinio direktorato, jis dirba verslumo ir socialinės ekonomikos klausimus rytyje. Ačiū labai, žodis jums. Tad tikrai norėčiau padėkoti Jums už Jūsų atliktą darbą, padėkoti už itin naudingą e, informacinį dokumentą, kurį atsintėte mums. Ačiū labai, ponė pirmininkė, ačiū labai, kad pakvietėte mus pristatyti naujausią tyrimą susijusią su e, verslumo švietimu ir ūkdymu. Visų pirma, norėčiau kai ką patikslinti ir pabandyti apibriežti, apie ką kalbame, kai minime tą mm, švietimas verslumo srityje. Nebejotinai apie tai jau kalbėjote anksčiau ir tik norėčiau kai ką patikslinti. To tyrimo, kurį ką tik atlikome pagrindas, yra pagrindinių kompetencijų apibrieštis, verslumo apibrieštis, kuri buvo patvirtinta 2006 metais, tai buvo padaryta Europos parlamento ir tarybos. Uh, Ir ta apibrieštis tarnauja kaip viso mūsų komisijoje vykdomo darbo pagrindas. Ta apibrieštis, kaip jūs visi puikiai žinote, teigia, kad verslumas yra susijęs su idėjų pavertimu realiais veiksmais. Tai nėra susiję vien tik su tuo, kaip reikia pradėti verslą, kalbame čia apie transversaliuosius įgūdžius, praktinę patirtį, taip pat kūrybinės inovacijas ir, taip, ir kitus dalykus. Na ir čia skaidrėje galite matyti keletą iš tų tokių raktinių žodžių, kurie patenka į apibrištį. Na ir remdamėsi tuo pagrindu mes norėjome pabandyti geriau suprasti, koks yra tokio pabudžio veiklos poveikis. Europoje jau buvo atlikta tam tikrų tyrimų ir greičiausiai nepakenktų jų atlikti ir daugiau, bet kuriuo atveju mes siekiame surinkti bent jau tą informaciją, kuri jau egzistuoja E, apibendrinti visus tos egzistuojančius duomenis, informaciją ir pabandyti padaryti kažkokias tai išvadas, remdamiesi tais duomenimis. Būtent dėl tos priežasties pradėjome tyrimą, kuris buvo paskeltas vos prieš keletą savaičių ir visai neseniai sužinojome rezultatus ir žinome, kad, pavyzdžiui, kai kuriuose šalise ar regionuose yra parengtos strategijos skirtos švietimui verslumo srityje. Tad pirmasis Klausimas, kurį norėjome išsiaiškinti, buvo toks, kaip to šalis ir regionai įvertina tos strategijos poveikį ir efektą. Ir žiūrėjome, pažiūrėjau, tokias šalis kaip Norvegija, Danija, Niderlandai, taip pat į tokius regionus kaip Velsas, Jungtinėje karalystėje. Jie visi vadovaujasi tą tokią konsoliduotą strategiją. Taip pat žiūrėjome į pagrindinius e, tokio pobūdžio švietimo teikėjus, kaip jie vertina savo programų poveikį. Na ir be abejo, taip pat vertinome atliekamus mokslinius tyrimus ir akademinius tyrimus. Na ir norėjome įvertinti tuos skirtingus lygius, nes kalbant apie mm, verslumo mokymą, jis daro įtaką tiek ir studentui, mokiniui, kuris gauna tokio pobūdžio paslaugas, tai taip pat daro įtaką ir mokykloms, mokytojams, tačiau taip pat per asmenis, per institucijas tai daro įtaką ir visai visuomeniai, taip pat ekonomikai. Ir tai yra vienas mums įdomiausių aspektų, nes mes bandėme suprasti, kiek realiai e, švietimas e, verslumas rytyje gali prisidėti prie ekonomikos klėstėjimo, prie mūsų visuomenės klėstėjimo. Būtent todėl žvelgiame į visus tuos skirtingus lygius savo tyrime. Ir pabandysiu dabar trumpai apibendrinti pagrindinius rezultatus. Daugiau informacijos yra pateikta pačiame tyrime, jo išvadose. Na ir pavyzdžiui, pamatėme, kad tokio pobūdžio veikla iš ties yra veiksminga, e, bandant sudominti studentus verslumo studijomis. Ir tai tikrai padeda patraukti jų dėmesį. Ir kalbant, pavyzdžiui, apie Niderlandų pavyzdį, jau daug metų ten yra įgyvendinama strategija ir sužinojame, kad vos per keletą metų jaunų asmenų, norinčių tapti e, verslininkais po mokyklos baigimo, išaugo. Tai nuo, tai nuo 13 iki 21 procento. Būtent tiek išaugo procentas tų jaunų žmonių, kurie nori tapti verslininkais. Ir tai yra Niderlanduose įgyvendinamos strategijos duodami vaisiai. Tačiau nemažiau įdomu yra ir tai, kad išsilavinimas verslumo srityje daro įtaką įvairiems įgūdžiams, kuriuos įgyja studentai. Ne tik e, kažkokiems konkretiems su, su verslo sritimi susijusiems įgūdžiams, tačiau ir, ir platesniems įgūdžiams. Pavyzdžiui, Danijos pavyzdys Čia yra vos keletas pavyzdžių pateikta, tačiau iš ties turėjome informacijos iš daug daugiau šalių ir čia aš parinkau vos keletą pavyzdžių. Na ir žvelgiant į Daniją, pastebėjome, kad buvo uh, m, užfiksuotas e, asmens e, efektyvumo gerėjimas, taip pat valdymo įgūdžių gerėjimas ir būtent to ir siekiame. Taip pat buvo užfiksuota, jog pagerėjo studentų kūrybingumo įgūdžiai, taip pat inovacijų įgūdžiai. Ir, Ir čia buvo fiksuoti duomenys iš Slovenijos, taip pat iš Flandrijos regiono. Dar vienas svarbus elementas yra tas, kad studentai intensyviau įsitraukia į mokyklos ar universiteto gyvenimą, taip pat pagerėja jų baziniai įgūdžiai ir Tai pademonstruoja, kad labai svarbu studentus ne tik paruošti verslo pasauliu, tačiau ir įtraukti juos į tą uh, mokymosi aplinką. Na ir Norvegija pateikė uh, pavyzdžių apie tai, kad po uh, mokymosi programų pagerėjo studentų rašymo ir kalbėjimo įgūdžiai, taip pat darbo komandoje įgūdžiai, komunikacijos įgūdžiai. Nes kalbant apie verslumą, tai yra toks, tokia praktinė profesija, tai nėra vien tik teorija. Ir jeigu yra dirbama įgyvendinant įvairiausius projektus, yra išmokstama geriau komunikuoti, pristatyti savo darbo rezultatus ir taip toliau. Ir dar vienas dalykas Man įtin aktualu tai, jog tie studentai, kurie e, dalyvavo verslumo programuose, e, demonstravo didesnės ambicijas būsimoms studijoms, jie norėjo tęsti savo mokymasi, stoti į universitetus ir jie taip pat demonstravo didesnės ambicijas susijusias su jų karjeros pasirinkimais. Tad yra didinama motivacija, įsitraukimas ir tai daro realią įtaką uh, verslumo besimokančių studentų karjeroms. Ir be abejo, tokio pobūdžio veikla nebejotinai daro įtaką ir pačioms mokykloms, taip pat institucijoms. Pavyzdžiui, Niderlanduose buvo stebėta, jog po Niderlandų vyriausybės strategijos įgyvendinimo Universitetų bei mokyklų dalyvavimas verslumo programuose itin išaugo. Turime 12 metų duomenis, kuriuos matote skaidrėje. Ir, pavyzdžiui, Niderlanduose 96 procentai aukštesniųjų vidurinių mokyklų e, įtraukė verslumo studijas į savo programas ir tie procentai buvo daug mažesni prieš įgyvendinant strategiją. Be abejo, verslumo mokymas keičia ir apskritai visą aplinką bei kultūrą vyraujančią institucijose. Ir Slovenijoje e, verslumas jau pradedamas dėstyti pradinėse mokyklose. Ir tokio pobūdžio švietimas sukuria tokį kūrybingą klimatą, sudaro galimybę demonstruoti daugiau lankstumo, kūrybingumo mokyklose. Tai taip pat E, įtakoja ir darbuotojų, tai yra mokytojų motivacija. Jie ne tik ima geriau suprasti, kodėl verslumo studijos yra svarbios, tačiau jie ir apskritai e, pasijaučia labiau motivuoti savo darbę ir realiai suvokia, kaip gali padėti savo studentams. Perinu prie kitos skaidrės. Tai yra verslumo programų įtaką visuomeniai. Žiūrėjome, kokią įtaką tai darė užimtumui. Be abejo, tai yra itin aktuali problema Europoje, nes jaunų žmonių nedarbo mastai yra itin didžiuliai. Ir tai buvo užfiksuota, kai tai daro įtaką užimtumui, nes jauni žmonės. E, dalyvavę švietimo programuose skirtose verslumui, e, turi geresnės galimybės įsidarbinti. Buvo pateikti Norvegijos duomenys ir buvo palyginta, e, palyginti, e, palygintos dvi kontrolinės studentų grupės. Vieni iš jų gavo e, galimybę studijuoti verslumo programose, o kiti ne. Ir galite matyti, kad nedarbo lygis buvo daug mažesnis tarptų studentų, kurie dalyvavo tose verslumo programuose. Ir ne tik tas procentas buvo mažesnis, tačiau taip pat tie studentai turėjo geresnės galimybės susirasti pastovų, nuolatinį darbą. Ir tai be abejo mes norime, kad atsirastų daugiau savarankiškai dirbančių verslininkų Europoje, tačiau nemažiau norime, kad ir žmonės tobulintų savo įgūdžius ir turėtų geresnės galimybės įsidarbinti jau veikiančiose įmonėse. Na, o kalbant apie kitą poveikį. E, visuomenė. Norėčiau paminėti tą tyrimą, kuris buvo atliktas Kanadoje. Daugiau informacijos yra pateikta pačiame tyrime ir buvo apskaičiuota, kad e, verslumo programos turi realią metinę gražą, tai yra 45 doleriai. E, palyginus su vienu doleriu, kuris buvo investuotas į tas programas. Ir studentai turi galimybę gauti geresnį išsilavinimą, sukurti e, naujas darbo vietas. Taip pat tai yra susiję su tuo, kad nereikia mokėti nedarbo išmokų, nes e, tokias, tokiose programuose dalyvavę studentai turi geresnės įsidarbinimo galimybės. Tad iš vieno investuoto dolerio e, galima gauti realią 45 dolerių metinę gražą. Dar viena skaidrė. Čia kalbama apie poveikį ekonomikai. Tai turbūt vienas svarbiausių elementų ir galite matyti, kad e, verslumo studentai e, demonstravo geresnius rodiklius susijusius su naujų įmonių įsteigimu. Ir tai buvo gana tiksliai apskaičiuota Velsė, Junktinėje karalystėje ir taip pat Danijoje. Iš jų gavome šios duomenys, be abejo, metodologijos gali būti skirtingos ir ne visada yra paprasta nustatyti tą priežastinį ryšį tarp išsilavinimo ir e, tarp to, e, ko studentas pasieks po penkerių ar dešimties metų, be abejo, ne visada paprasta nustatyti tą sąryšį, tačiau Velse tokie duomenys buvo surinkti ir ten yra įgyvendinama konsoliduota švietimo strategija ir startuolių e, procentas ten yra daug didesnis negu likusioje jungtinėje karalystėje, e, lyginant pavyzdžiui su Anglija, Škotija, Šiaurės Airija. Ir buvo užfiksuota, kad Velso studentai e, įkuria daug daugiau, daug daugiau naujų įmonių nei kituose Junktinės karalystės regionuose. Taip pat yra įrodymų, kad tokios įmonės taip pat yra sėkmingesnės, jos e, turi geresnį išlikimo koficijantą. Ir to, kalbant apie e, studentų įmonių programą, turbūt jie žinote, e, studijų metu studentai įkūrė įmonę, ji, gal, ji veikia vienerius metus ir tada ji yra uždaroma. Ir tokio pobūdžio programos yra itin veiksmingos. Uh, Buvo atliktas tyrimas septyniose šalise, ten buvo analizuotos tos mini kompanijas, kurias sukūrė studentai ir buvo nustatyta, kad tie jauni žmonės, studentai po penkerių ar dešimties metų e, turi daug geresnės galimybės įkurti savo e, nuosavas įmonės ir tai yra mažiausiai tris kartus didesnis procentas nei e, tarp kitų jaunų žmonių, kurie neturėjo galimybės dalyvauti studentų įmonių programoje. Taip pat jungtinės karalystės duomenys rodo, kad e, tos įmonės, kurias įkūrė studentai, gavę išsilavinimą verslumo srityje, gyvoja daug sėkmingiau, sukuria daugiau darbo vietų ir sukuria taip pat didesnį apyvartą. Tai taip pat yra įtin įdomus elementas. Na ir jau artėjau prie pabaigos, tikiuosi per daug neišsiplėčiau. Norėčiau trumpai paminėti keletą pagrindinių išvadų, kurias padarėme atlikę šią tyrimą. Visų pirma, Mūsų tikslu turėtų būti visi studentai esantis mokyklose ir universitetuose, nes, kaip matote, išsilavinimas verslumo srityje turi įtin daug privalumų, uh, kurie yra naudingi ne tik tiems, kurie nori pradėti savo verslą. Antras dalykas. Labai svarbu priderinti tokio pabudžio programas prie studentų amžiaus grupių, nes atliekant tyrimą pastebėjome, kad išsilavinimas verslumo srityje turi būti susijęs su. E, išsilavinimo institucijos lygių. Ir kalbant, pavyzdžiui, apie pradinės ar vidurinės mokyklas, labai svarbu, kad ten verslumas būtų kaip tam tikras transversalusis metodas naudojamas. Uh, E, jis būtų susijęs su kitais mokymo programos dalykais. Tai turi būti metodas, bet ne mokymo dalykas. Pavyzdžiui, studentai gali plėtoti savo mintis, rinkti savo projektus ir taip toliau. Kalbant apie aukštesnį, aukštesnį e, išsilavinimo institucijas, pavyzdžiui, universitetus, tada jų verslumas gali būti mokamas kaip e, atskiras dalykas Svarbu yra ir lyčių aspektas, nes susidarė toks įspūdis, kad e, iš kai kurių programų daugiau naudos gauna e, vyriškosios lyties atstovai. Na ir čia reikia dar pažiūrėti, kodėl taip nutiko. Galbūt reikėtų kažkokiu tai diferencijuotų programų skirtų vyrams ir moteriams. Dėl to dar nėra nuspręsta. Ir nemažiau svarbu užtikrinti, kad e, tokios verslumo programos būtų sėkmingos ir tai galima padaryti jas įtraukiant praktinę patirtį. Nereikia tų programų padaryti vien tik teorinio pobūdžio programomis. Ir e, atlikus tyrimą e, e, Taip, buvo nustatyta, kad galima studentus pradėti mokyti nuo teorijos, nuo to, kaip įsteigti įmonę, kaip gauti finansavimą ir taip toliau. Tada gali nutikti taip, kad studentams, mm, studentų susidomėjimas sumažės verslumu, nes jeigu pradedama nuo, nuo teorijos, tada susidaro įspūdis, kad viskas yra labai sudėtinga, biurokratiška ir tai tampa tokia neigiama paskata. Tad svarbiausia tos mokymus, tas programas pradėti nuo idėjų, mm, nuo to, kad studentai turėtų galimybę savo idėjas paversti veiksmais ir jeigu yra pradedama nuo tokių su verslumu susijusių idėjų, tada studentai kažkaip aistringiau žiūri visą tą reikalą ir tiesiog e, tai tampa geresnė paskata nei teoriniai dalykai. Na ir paskutinė skaidrė. Be abejo, įtin svarbu yra įtraukti mokytojus į šį procesą. E, bus e, daug geresnė įtaka daroma, jeigu bus sukurta speciali verslumo ekosistema ir jeigu studentai turės galimybę e, naudotis mentorių paslaugomis, taip pat e, darbo erdvėmis, visa tai yra svarbu ir susiję tarpusavyje. Na ir jeigu jų remsime verslumą mokyklose, tai sukurs geresnę verslumo aplinką, skatins verslumą ir jeigu mokykla ar universitetas taps verslę aplinką, jie pritrauks daugiau tokio pobūdžio studentų, daugiau tokio pobūdžio darbuotojų ir tai bus kaip toks virtualus ratas. Ir paskutinė žinutė būtų tokia. Tai, ką galima išmatuoti, galima ir atlikti. Tad realu E, kad tos mokyklos, e, kurios e, gaus konkrečius duomenis apie verslumą, apie verslumo programas, imsis tų programų įgyvendinimo. Labai svarbu įtraukti verslumo programas į mokymosi programas. Ačiū. Tiek būtų iš mano pusės. Labai ačiū. Dėkoju už jūsų pristatymą. labai, labai svarbu laiku gauti informaciją tam, kad turėtume tinkamą pagrindą, kuriuo remdamiesi galėtume patys dirbti. Taigi, labai svarbu yra išgirsti apie šiuos švietimo aspektus, o mes mielai bendradarbiausime su jūsų generaliniu direktoratu. O dabar noriu padėkoti kitai kalbėtojai, tai yra ponia Marija Padlasek Zygler iš švietimo ir kultūros generalinio direktorato. Ji šiandieną taip pat atstovauja komisiją. Žodis jums. Labai ačiū už pakvietimą į šį seminarą. Aš norėčiau pakalbėti apie mūsų generalinio direktorato iniciatyvas švietimo ir kultūros rytyje, bet pirmiausia noriu užduoti klausimą kodėl jaunimui Europoje reikia daugiau galių šiandieną. Ši tema yra labai svarbi politikos rytyje per pastarąjį dešimtmetį. Tai yra pasikartojantis motyvas, kuriant politikos kryptis. Šiais laikais jaunimas itin aštriai susiduria su iššūkiais, kurie yra būdingi moderniai visuomenė, kadangi pasaulis yra vis globalesnis. Rinka visuomet vystosi. Kalbant apie perėjimą iš mokyklos į saugusio pasaulį, tai tas perėjimas tapo net sudėtingesnis. Vadinasi, reikia naujų įgūdžių, reikia naujo požiūrio tam, kad būtų galima susidoroti su tais iššūkiais ne tik profesinėme, bet ir asmeninėme gyvenime. Todėl jauni žmonės turi patys tapti savo gyvenimo šeimininkais. Ne vien tam, kad būtų sėkmingi darbo rinkoje, bet ir tam, kad mokėtų suformuoti savo asmeninius tikslus. Tam būtini atitinkami įgūdžiai ir praktinės žinios. Visa tai ir yra susijęs su verslumu. Verslumas yra priemonė, kuri leidžia stimuliuoti inovacijas bei kūrybiškumą ir taip pat tai yra priemonė, kuri leidžia kovoti su nedarbu ir socialinė atskirtimi. Ypač kai kalbame apie tokias jaunas grupės, kurios nedirba, nesimoko. Mums būtina vadovautis integruotų požiūrių. Neturime atskirti ekonomikos ir darbo rinkos. Negalime kalbėti apie geresnius ar blogesnius dalykus. Mums reikia mąstyti apie holistinį požiūrį ir apie bendradarbiavimą tarp sektorių. Čia dėmesio nusipelno socialinės įmonės modelis. Tai yra puikus socialinių inovacijų šaltinis. Kaip jau kalbėjo mano kolega, verslumas ir iniciatyvumas yra tos kompetencijos, kurios būtinos. Svarbu yra skatinti verslinį mąstymą ir verslinius įgūdžius. Tai yra įtraukta į tokias programas kaip Europa 2020. Negana to, tai yra atspindima ir keturiose pavyzdinėse iniciatyvose, taip pat kaip ir Europos veiksmų plane, kurį parengė augimo generalinis direktoratas. Be to, kalbant apie formalų švietimą, tai taip pat atsispindi mokymo strategijoje 2020. Yra nurodoma, kad verslumas ir šie įgūdžiai yra vienas iš keturių pagrindinių tikslų. Būtina investuoti į vieną iš pagrindinių žingsnių, tai yra tai, kas skatina verslumo įgūdžius. 2012 metais generalinis direktoratas atsakingas už kultūrą bei švietimą parengė dokumentą, kuriame yra pabrėžiama pabrėžiama įgūdžių svarba. E, čia vėlgi kalbame ir apie verslumo įgūdžius, tai yra būtina 21-ąją amžiuje. Vis dėlto neužtenka kalbėti apie įgūdžių vystimąsi. Reikia pirmiausia keisti pačias švietimo institucijas Mums reikia tokios ekosistemos, kurioje galima būtų vystyti ir stiprinti atitinkamus įgūdžius. Yra daugybė politikos iniciatyvų susijusių ir su formaliu ir neformaliu švietimu bei mokymusi. Aš paminėsiu keletą iš jų. Neseniai buvo paskelbtos tarybos išvados dėl švietimo ir mokymosi. Tai buvo padaryta 2014 metais ir ten vėlgi yra pabrėžiama būtinybė vadovautis tarp sektorinių požiūrių. Kalbama apie sąsąją tarp švietimo ir karjeros gairių. Labai svarbu, kad verslininkai įsitrauktų į verslumo ūkdymą kad dalytųsi savo patirtimi. Taip pat labai svarbu suteikti mokiniams bent vieną praktinę stažuotę, praktinę patirtį dar iki baigiant mokyklą generalinio direktorato AG lygių. Taip pat buvo surinkti ekspertai ir suinteresuoti asmenys iš skirtingų sferų. Tos ekspertų grupės užbaigė savo darbą ir 2014 metais paskelbė ataskaitą. Ten buvo nurodoma, kad reikia analizuoti verslumą kaip pagrindinį įgūdį, reikia įtraukti tai į mokymosi programas ir taip pat mąstyti, kaip sukurti tą ekosistemą, kurioje būtų galima ugdyti šios įgūdžius. Buvo nustatyti pagrindiniai faktoriai. Čia svarbus yra suinteresuotų asmenų įsitraukimas, taip pat mokytojų verslumo mokymas numatymas rezultatų bei jų įvertinimas. Reikia nurodyti norintiems verslo imtis žmonėms ir taip pat padėti jiems išmatuoti numanomą poveikį. Su šiomis politikos kryptimis yra susijusios kelios priemonės, kurios galėtų padėti institucijoms pasikeisti ir tapti verslesnėms. Tai apima ir pradinę, ir vidurinį mokyklą, taip pat ir profesinį švietimą. Čia numatoma programa 360 ir taip pat HE Innovate. Tai platforma, kuri leidžia įsivertinti save. Taigi institucijos, gali pasižiūrėti, koks yra jų verslumo lygis. Taip pat tai suteikia galimybę keistis geriausios praktikos pavyzdžiais. Kalbant apie neformalų ūkdymą, tai šioje srityje taip pat yra nemažai iniciatyvų. YouthWork yra labai tinkama priemonė, kuri leidžia augdyti verslumo įgūdžius. Tai yra alternatyvus pedagoginis požiūris, kuris skatina eksperimentuoti, skatina mokytis, darant konkrečius veiksmus ir taip pat remiantis tarpusavę pagalbą. Tai leidžia peržiūrėti savo misiją ir visiems leisti rasti savo vietą verslumo ūkdyme. Be to, būtina įvertinti ir mokymosi rezultatus. 2013 metais, 14 buvo paskelbtos tarybos išvados dėl jaunimo skatinimo ir verslumo bei socialinės įtraukties. Čia buvo daug dėmesio skiriamo socialiniam verslumo modeliui. Kodėl? Todėl, kad jaunimo darbas ir socialinio verslumo modelis yra tarpusavėje susiję. Youth Work galėtų dar labiau sustiprinti šį modelį, kaip kad yra rekomenduojama socialaus verslo iniciatyvoje. Negana to buvo parengta darbo grupės ataskaita, kurioje yra kalbama apie inovatyvų jaunų žmonių potencialą. Ši ataskaita buvo baigta 2013 metais. Viena iš rekomendacijų YouthWork yra skirti daug dėmesio verslumo ūkdymui ir verslumo mokymuisi. Tam taip pat yra būtinas tarp sektorinės požiūris ir skirtingų sektorių bendradarbiavimas. Norint sustiprinti tokį bendradarbiavimą, būtina įvertinti mokymus rezultatus gautus iš formalaus ir neformalaus ūkdymo ir įtraukti darbdavius, įtraukti e, darbdavių paslaugas. Youth Work yra e, tai, kas nusipelno daugiau dėmesio. Taip pat buvo atlikta nemažai tyrimų, yra Euredės tyrimas, kuris bus e, užbaigtas greičiausiai šių metų pabaigoje. Juos siekiama įvertinti ugdymosi e, turinį, taip pat skirtingų šalių padėtį ir suprasti, kokia yra verslumo ugdymo padėtis Europoje. Kalbant apie neformalų ūkdymą, tai greitai bus pradėtas tyrimas, kuriame bus tyriamas jaunimo darbas, taip pat jaunimo verslumas ir bus žiūrima, kaip e, jaunimo darbas ir e, iniciatyvos gali padėti skatinti verslumo įgūdžius ir kaip galima sustiprinti jauno žmogaus pajėgumus toliau mokytis verslumo. Taip pat kaip galima įvertinti mokymosi rezultatus kaip e, sustiprinti tuos rezultatus. Toliau, e, kaip jau sakiau, reikia tarp sektorinio požiūrio, reikia holistinio požiūrio. E, čia ir kitos komisijos tarnybos imasi iniciatyvų tokios kaip užimtumo, taip pat verslumo generaliniai direktoratai, tyrimų ir nevystimosi generalinis direktoratas. Yra įvairių įdomių projektų, kurie yra finansuojami pagal septintąją pagrindų programą. Tos programos yra skirtos jaunimo žimtumui, švietimui, verslumui, tai yra daug aspektų apimantis projektai. Yra numatytos dvi finansavimo schemos, kurios yra skirtos jaunimo verslumo ūkdymui. Europos socialinis fondas taip pat yra numatyta ir socialinė inovacijų programa, o kartu saugimo generaliniu direktoratu taip pat yra numatyta ir Erasmus programa jauniesiams verslininkams. Ačiū. Grazie per questo eh, intervento. Labai ačiū. Dėkoju Jums už pristatymą. Puikiai apibūdinote atliekamą komisijos darbą. Tikrai labai svarbu su jumis, su komisija bendradarbiauti šiuo klausimu. Parlamentui rūpi toliau skatinti šį bendrą darbą todėl ir organizavome šį seminarą. Ir džiugu, kad išgirdome gairias, kuriamis yra vadovaujamasi. Taip pat išgirdome apie 2014 ataskaitą. Tai skamba labai įdomiai. Dar kartelį tikiuosi, kad puikiai bendradarbiausime su komisija, kad ir toliau eisime šiuo keliu. O dabar suteiksiu žodį dviems ekspertams. Pirmiausia, Elizabeth Kell. Ji yra verslaus elgesio profesorė iš Kingston universiteto. Jie atlieka tyrimą, kurio metu analizuoja verslę asmenybę žiūri, kokios savybės yra būtinos ir kas yra būdinga jaunam versliam žmogui. Profesorė, žodis jums ir labai ačiū, kad atvykote. Comunque dovreste avere, credo, il report, insomma, le pagine. Manau, kad jūs visi turite šį pranešimą savo dokumentuose. Prego. Thank you. Uh, thank you, Madam Chairman, and um, uh, good morning. Labas rytas visiems. Dėkoju už tai, kad sutikėte man galimybę šiandien jums pakalbėti apie uh, jaunimo verslumo skatinimą. Šiek tiek uh, prisistatysiu. Aš turiu 35 metų patirtį smulkaus verslo srityje uh, bei verslumo srityje. Dar tada pradėjau tuo domėtis, kai tai nebuvo taip e, populiaru. Esu dalyvavusi įvairiuose projektuose, kuriuose e, buvo kalbama apie verslumo ūkdymą, taip pat e, analizuojami verslumo įgūdžiai. Nemanau, kad turėčiau pateikti daug pagrindinės papildomos informacijos, kadangi ankstesni kalbėtojai jau nemažai kalbėjo apie esamą padėtį. Aš labiau norėčiau pakalbėti apie jaunimo neužimtumo problemą ir tai, kaip verslumas gali padėti rasti išeitį. Savo pranešime aš apžvelgsiu verslumo ūkdymą, pažvelgsiu į tai šiek tiek kitaip, negu tai pristatė ponas Baldasorė. Aš panalizuosiu, ką būtų galima dar nuveikti, kaip būtų galima užpildyti esamas spragas. Vis dėlto tai, ką pasakysiu, sutampa su tuo, ką sakė ponas Baldasori ir kiti ankstesni kalbėtojai, tad puiku, kad tos mintys sutampa. Aš pasistengsiu įvertinti poveikį ir taip pat pateikti rekomendacijas. Mano pristatymė yra šiek tiek daugiau detalių, bet aš Jums pateiksiu svarbiausią informaciją. Kalbant apie esamą padėtį, tai švietimas ir mokymas visų pirma yra susijęs su dideliu neužimtumu valstybėse narėse, bet apie tai jau buvo kalbėta, todėl aš labiau norėčiau pakalbėti apie tai, kaip mokyklose yra vertinamas verslumas. Aš pasirinkau išanalizuoti padėtį vidurinėse mokyklose, nors pažiūrėsiu ir į tretinės mokslo įstaigas. Manęs buvo paprašyta įvertinti, ar atvirai mokyklos vertina uh, verslumą, kaip jis yra traktuojamas, taip pat kaip vyksta apsikeitimai tarp mokyklų šiuose srityse. Be to, pasistengiu per pastaruosius mėnesius surasti kaip įmanoma daugiau informacijos šią temą. Mes jau išgirdome apie pagrindinės kompetencijas. Europos komisija numatė tuos aspektus. Visą tai be abejo yra svarbu. Vis dėlto aš norėčiau pasakyti, kad mums būtina suprasti ir patį verslumo procesą. Tai labai aktualu mokytojams. Tas procesas yra sudėtingas ir dėl šios priežasties mokytojai turi suprasti, kad tas procesas yra atitinkamos trukmės ir kad konkrečių momentų yra svarbus konkretus įgūdis. Kaip jau sakė ponas Boldasori, egzistuoja daugybė patarimų susijusių su verslumu. Vis dėlto, aš manau, kad visa tai yra puiku, bet uh, E, tokios žinios yra sukoncentruotos ir jos nepasklinda po visas mokymo įstaigas, todėl mes privalome dar daugiau nuveikti šioje srityje. Kalbant apie kompetencijas, tai mums svarbu suprasti, kad kai kurias iš jų yra sunku apčiuopti, tai priklauso ir nuo mokinių amžiaus. Pavyzdžiui, Rizikos prisėmimas nuo 13 iki 16 metų tai yra e, labai būdinga. Aš taip pat pažiūrėsiu į kitus e, verslumo proceso aspektus ir panalizuosime, e, kuo jie yra ypatingi. Kaip jau sakiau, aš teigiu, kad mums reikia galvoti ne vien tik tai apie kompetencijų mokymą. Verslininkas turi ne tik tai kompetencijas, jis vadovaujasi atitinkamų požiūrių, atitinkamais tikslais, o be to jį veikia socialiniai aspektai. Kalbant apie jauną žmogų, tai tas socialinis poveikis ateina iš tėvų, iš mokytojų, tad būtina, kad mokytojas suprastų visą procesą ir suvoktų, kad jis daro didžiulę įtaką. Svarbu, kad verslininkas turėtų autoritetą, nes tai taip pat daro jam įtaką. Toliau verslininko elgesys priklauso nuo konkrečių situacijų. Jis nevyksta kažkur vakume, kažkur eteryje. Tuo tarpu konkrečioms situacijoms yra būdingi tam tikri pavojai. Ir tai reiškia, kad verslininkas turi būti nuolat budrus, ieškoti galimybių ir išvengti įvairių trikdžių bei pavojų. Jauniems žmonėms reikia mokėti atpažinti tokias situacijas, atpažinti progas, o tai galima padaryti tik tai e, matant e, konkretų pavyzdį. Taip pat e, būtina, kad jaunimas suprastų, kaip galima reaguoti į tas progas. Ne kiekvienas gali būti verslininku ir pats žmogus turi mokėti save įsivertinti. Mokytojas privalo padėti mokiniui pasitikėti savimi, mokyti to ir taip pat padėti atrasti jauno žmogaus galimybės. Jei, pavyzdžiui, yra kažkoks startuolis, tai reikia padėti numatyti, kokie yra galimi veiksmai. Tai yra tos gairės, kurias mokytojai galėtų teikti mokiniams. Negana to labai svarbu įvertinti skirtingas mergaičių ir berniukų reakcijas į tam tikras situacijas. Juk lyčių aspektas yra aktualus ir mergaitės bei berniukai nevienodai reaguoja į tas pačias situacijas. Toliau, procesui yra būdinga ir pažintinė dimensija. Svarbu suprasti, kokia yra užduotis. Tarkime, jei norite organizuoti maitinimo verslą, tai privalote išmanyti skirtingas virtuves, žinoti, kaip aptarnauti žmonės, kaip valdyti finansus. Tai yra tik vienas iš pavyzdžių. Būtina išmanyti sritį, tai yra labai svarbus sėkmės pagrindas. Taip pat turite žinoti, koks yra jūsų lyderiavimo stilius, koks yra jūsų darbo stilius. Verslininkai per patirtį išmoksta įvairių greitų sprendimo būdų, tai taip pat labai svarbu. Taip pat svarbu, kad jauni žmonės būtų motivuoti, jie turi patys norėti pasiekti tikslo, tai turi būti jiems asmeniškai svarbu. Jei jie tai darys vien tik tai dėl to, kad mokytojas liepia ir dėl to, kad mokykla tai prašo, tai nieko nebus. Tad e, mokykla taip pat yra labai svarbi, svarbi yra aplinka tam, kad būtų sukurtos atradimo galimybės. Mokytojai, aišku, turėtų uh, E, kelti iššūkius mokiniams, bet taip pat turėtų numatyti e, tokią veiklą, e, įvairius seminarus, kuri būtų palanki mokyti grupės bei individus. Kai kuriuose mokyklose situacija jau keičiasi ir svarbu, kad tai vyktų, tik mums reikia toliau tai plėtoti. Toliau Verslumo mokymasis gali apimti daug dalykų. Atrodo, kad e, tai yra labiau būdinga vienoms sritims, ne kitoms, bet šiuo atveju labai naudingas yra komandinis e, darbas, labai svarbios platformos tokios kaip e-twinning. Jauno žmogaus mokymuisi yra būdingos išvalgos ir grįžtamasis ryšys, kad jis suprastų, kodėl viskas vyksta. Verslininkams labai patinka grįžtamasis ryšys ir pastabos, nes tai padeda jiems suprasti, ar jie priima teisingus sprendimus ir ar eina teisingu keliu. Aš situaciją vertinu štai kaip e, profesinis mokymasis nėra veiksmingas, e, kadangi jis nepadeda užtikrinti tų universalių verslumo įgūdžių. Vadinasi, šis rytis e, nusipelno daugiau dėmesio. Kalbant apie vidurinės mokyklas, tai čia atrodo, kad įgūdžių mokymas yra atskirtas, o neįtrauktas į procesą. Trūksta ir aktualių dalykų mokymo. Tai galėtų prisidėti prie verslo mokymo. Tai yra ir finansinis valdymas, ir verslo ekonomika. Aišku, kai kuriuose mokyklose situacija yra pavyzdinė, bet to negalima pasakyti apie visas mokyklas. Akivaizdu, kad mokyklos susiduria su tam tikrais apribojimais. Kiekvienai mokyklai yra būdingi skirtingi trikdžiai, tai priklauso ir nuo valstybių narių. Aš pasisakau už tai, kad mes turėtume įtraukti verslumą į nacionalinę ugdymo programą. Tam reikia daugiau išteklių, reikia atsižvelgti į klasės dydį, organizuoti komandinį mokymąsi, pamastyti apie mokyklos vietą, ar tai yra miesto ar kaimo mokykla. Būtina užtikrinti palankę aplinką. Taip pat nepamiršti mokytojų ugdymo ir testinio profesinio mokymosi. Aš savo dokumente pateikiu gero mokymuose pavyzdį. Aš tikiu, kad yra gerų pavyzdžių, bet reikia viską kur kas geriau išplėtoti. E, tarkime, vaikas ateina į vieną klasę ir mokosi geografijos, tada nueina į kitą pamoką, ten jis yra mokomas istorijos ir viskas tarsi atskirta, nėra to ryšio tarp skirtingų dalykų. Vadinasi, mums e, būtina progresyviau žiūrėti į mokymą. Yra tikrai gerų pavyzdžių, bet e, būtina juos vystyti. Labai svarbu, kad e, mokytojas išsamiau būtų mokomas verslumo, kad gerai suprastų, kas iš tiesų yra tas verslumas. Reikia, kad būtų užtikrintas ir ryšys su pramonė, kad mokytojas suprastų, koks yra darbo kontekstas. Savame suprantama, kad tai yra susiję su e, ankstesniais aspektais, būtina pagerinti mokyklų bendradarbiavimą ir tarp savęs ir taip pat su išorės įmonėmis. Ponas Baldesori jau kalbėjo, kaip veikia verslumas. O aš norėčiau dar kartą pabrėžti šį elementą. Tai e, pagrindžia, kodėl mes turime renkti mokytojus mokyti verslumo. Mokytojas negali mokyti to, ko pats nesupranta. Tai akivaizdu, bet vis dėlto reikia tai pasakyti. Mes privalome labiau padėti mokytojams, padėti jiems suprasti verslumą, jei norime, kad vėliau mokytojai perdotų tai vaikams. Mokytojų rengimas nepakankamai atsižvelgia į šiuos aspektus. Aš jau anksčiau kalbėjau apie lyčių aspektą. Nepakankamai yra jį atsižvelgiama mokant e, mokytojus ir organizuojant testinį profesinį mokymasi. Na, nu, dabar pereisiu prie rekomendacijų. Aš teigiu, kad reikia nuveikti daugiau. Tai, kas buvo padaryta, yra puiku, bet reikia įdėti daugiau pastangų. Yra tam tikrų gerų pavyzdžių susijusių su verslumo mokymu skirtingose valstybėse narėse, bet būtina tuos pavyzdžius suvienyti ir išplėsti. Taip pat aš pateikiu konkrečių rekomendacijų. Manau, kad e, verslumo mokymas turi būti vienas iš pagrindinių dalykų e, vidurinėse mokyklose. Mano supratimu, reikėtų tai pradėti nuo 11 iki 13 metų amžiaus. Be to, būtina stiprinti kontaktus tarp mokyklų ir su išorės organizacijomis. Tam, kad tai būtų padaryta, reikia e, numatyti e, karjeros patarėjo ir e, ryšių su pramonė atstovo pareigybę mokyklose. Negana to, būtina numatyti mokymo būdus tam, kad būtų sumažinti lyčių atskirtis ir kad būtų padidinta lygybė. Toliau reikia nustatyti ryšius tarp tretinio ir antrinio mokymo įstaigų bei suteikti daugiau galių mokytojui, tam, kad jis turėtų daugiau žinių verslumo ir inovacijų srityje. Be to, reikėtų numatyti ir profesinių aspektų mokymą, e, akademinio orientavimuose mokyklose bei e, kolegijose. Kai kuriuose valstybėse narėse tai yra būdinga, bet ne visose. E, Profesinės mokymas turėtų apimti darbo rinkos reikalavimus, reikėtų čia daugiau praktinės patirties Svarbu, kad profesinių mokyklų mokytojai taip pat išmanytų tuos aspektus. Aš nesu ekspertė, nežinau, ką ES gali čia nuveikti. Mes jau girdėjome apie įvairias iniciatyvas, kuriomis ES padeda jaunimui šiose sritise, bet mums taip pat reikėtų pasistengti sumažinti esamas spragas galėtų es pagelbėti ir mokytėms. Be abejo, stebėsena bei poveikio ir rezultatų vertinimas taip pat yra būtini dalykai. Labai ačiū už jūsų dėmesį. Grazie davvero per questa interessante studio presentato. Dėkojame mums, jums už įdomią studiją ir už pasiūlymus. akivaizdu, kad e, organizavimo prasme mes iš tikrųjų negalime pakeisti valstybių narių, įstatymų leidėjų, formuojant e, mokymo programas. Tačiau ES gali numatyti tam tikras gairias ar rodiklius, e, paskatinant pažangiausią praktiką siekiant tų tikslų, kurių siekiame programa Horizontas 2020. Esu tikra, kad sulauksite ir mūsų narių reakcijos į tai, ką jūs mums pristatėte. Na, o dabar noriu suteikti žodį poniai Laurai Rosendal Huber. Ji yra Amsterdamo universiteto mokslininkė, dirba rinkos ir organizacijų departamente ir pasidalins e, Niderlanduose sukauptą patirtimi šioje srityje. Dėkoju, e, pabandysiu parodyti būtent tas skaidrės, kurias norėjau parodyti prieš pradėdama. Grazie. E dopo questa presentazione informo i colleghi che si potrà eh, intervenire naturalmente, penso sia interessante e abbiamo tempo fino alla fine della. Na, o po šio e, pasisakymo skatinsiu kolegas pasisakyti, turėsime laiko iki pusės pirmos, dabar atrodo jau skaidrės paruoštas. Dėkoju e, komitetui už tai, kad e, pasikvietėte mane pakalbėti apie E, verslumo mokymą ir noriu pristatyti Jums tas studijas, kurios tengiasi įvertinti tokio mokymo veiksmingumą. Kad galėčiau tai padaryti, e, pristatysiu savo pasisakymo struktūrą. E, po trumpos įžangos aš pakalbėsiu apie tam tikrą poveikio įvertinimo studijų ribotumą, paskui pristatysiu randomizuotus eksperimentus, kurie šioje srityje yra atlikti ir galiausiai pristatysiu rekomendacijas ateičiai. Šiandieną jau e, daug girdėjome apie tai, kad e, daugėja verslumo mokymo programų įvairiuose švietimo lygiuose. E, Junior Achievement programa Niderlanduose egzistuoja, pastaruoju metu apskritai labai daug padaugėjo e, tokių programų dalyvių e, ir pradinėse mokyklose. Matyt, e, ir mūsų seminaro vienas iš pagrindinių tikslų yra pasižiūrėti, ar visos tos programos yra veiksmingos. E, ponas Baldasarė savo pranešime akcentuoja, kad toks švietimas apskritai regis yra veiksmingas, padeda įgyti verslumo įgūdžių, skatina verslumo požiūrį ir prisėda prie asmenų karjeros apskritai, taigi visa tai yra labai pozityvu. Tačiau šiandieną savo pasakymę aš raginsiu pažiūrėti atsargiai interpretuojant tų studijų rezultatus. Nes daug iš tokių atliktų studijų nepasižiūri, pavyzdžiui, į tai, e, kokie rezultatai yra prieš ir po tokios programos. E, nekontroliuojami pirminiai veiksniai, požiūris į verslumą ir kiti dalykai ir todėl sunku įvertinti programos galutinį poveikį. Na ir žinoma, jeigu žmonės nedalyvauja e, verslumo programoje, matyt mokykloje jie mokosi kažką kitą, taigi galų gale ir jie įgyja tam tikrų įgūdžių, išmoksta naudingų dalykų. E, Tad jeigu eksperimentinę grupę kontro, e, lyginsime su kontrolinė grupė, tada pamatysime, e, koks iš tikrųjų buvo tos programos efektas. Kitas dalykas, e, daugelį studijų lyginami tie mokiniai, kurie pasirinko verslumo programą, su tais, kurie tokias programos nesirinko. Taigi pirminis požiūris yra labai svarbus. Taigi tie studentai, kurie pasirinko programą, yra labiau ambicingi, motivuoti ir e, gabus verslumui, tai savame suprantama, ko gero ir tos programos rezultatai būtų sėkmingesni. Tačiau, kol netlikome atitinkamų studijų, to pasakyti negalime. Kitos studijos taip pat pademonstravo, kad e, tyrimai, e, kurie pasiremia e, savo parinktomis imtimis e, patikimų rezultatų duoti negali. Taigi turime elgtis atsargiai. Kalbant akademiškai, matyt, galima būtų panaudoti žodį priešingos padėties analizė. Čia e, aš bandau e, pademonstruoti, kaip kito sūrių suvartojimo tendencijos JAV per tam tikrą laiką su e, tuo, kaip kito e, doktoratų skaičius e, tiksliųjų mokslų srityje. Taigi matote, grafikai panašus, bet tai, e, ar tai reiškia, kad reikia subsidijuoti e, sūrio suvartojimą. Lygiai taip pat reiktų klausti savęs, ar turėtume subsidijuoti verslumo e, mokymą. Instinktyviai pasakytumėte tai. Tačiau mes iš tikrųjų nežinome, kas būtų atsitikę, jeigu tie studentai nebūtų dalyvavę verslumo programuose. Taigi reikia žvelgti į priešingos padėties scenarijų. Taigi reikėtų pažiūrėti ir palyginti studentus, kurie dalyvavo programoje ir kurie nedalyvavo. Ta atlikti yra sunku. E, medicinos rytyje ir bandymuose e, tokio tipo eksperimentai, randomizuoti eksperimentai yra jau plačiai paplitę, bet dabar ir švietimo srityje jie atliekami. Ir mes pabandėme taip pat e, atlikti tokius palyginimus ir eksperimentus. Mes patyrinėjome maždaug 2500 vaikų paskutinėse mokyklos klasėse, suskirstėme juos į eksperimentinę grupę, kurie mokėsi pagal BizWorld verslumo e, programą Ir turėjome taip pat e, kontrolinę grupę, kurie pagal tą programą nesimokė, mokėsi pagal įprastinę mokymo programą. Taigi randomizuotai e, pažvelgėme į tas dvi grupės. Mes e, norėjome, kad į abi grupės vaikai patektų atsitikti vienkartiniu būdu tiesiog metėme monetą ir tokiu būdu paskirstėme į eksperimentinę ir į kontrolinę grupės. E, tuo būdu išvengėme e, galimybės, kad labai motivuoti patektų į pirmąją grupę, o kiti į antrąją grupę. Na ir paskui mes pabandėme palyginti abiejų grupių rezultatus ir e, norėjome įstikinti, kad tie rezultatai bus objektyvūs. Akivaizdu, kad ir prieš, ir po jų žinias matavome, paskui parodysiu, kodėl tai buvo labai svarbu. E, savo studijoje žiūrėjome du dalykus e, - verslumo įgūdžius ir e, verslumo žinias. Tai supaprastintas grafikas mūsų rezultatų, taigi mėlyna linija atspindi kontrolinės grupės pasiekimą pasiekimus, taigi nors jie ir nedalyvavo toje specialioje programoje, nuo vasario iki birželio vis tik jie sugebėjo tam tikrų įgūdžių įgauti, na, o e, raudona linija labai aiškiai rodo, kad būtent eksperimentinė grupė pasiekė didesnių rezultatų. Taigi, net jeigu ir nebūtų buvę kontrolinės grupės, mes e, būtume šio to pasiekia ir tas efektas būtų vis tiek buvęs pozityvus. Na ir tas e, teigiamas efektas e, ne tiek buvo susijęs su jų žiniomis ar įgūdžiais, pavyzdžiui, finansinis raštingumas ne tiek jau labai išsivystė, bet mes matėme labai teigiamą efektą nepažintinių gebėjimų srityje, tokiuose dalykuose kaip uh, kūrybiškumas, užsispyrimas, aktyvumas. Ir eksperimentinėje grupėje visi tie įgūdžiai labai smarkiai išaugo lyginant su kontrolinė grupė. Tai labai aiškus ženklas, apsisprendžiant, kokių e, įgūdžių reikėtų mokyti. Ir žinoma, tie įgūdžiai svarbus ne vien tik tai verslui pradėti, bet ir bet kokią karjerą siekiant daryti. Taigi eksperimentai buvo randomizuoti, e, bet ar iš tikrųjų jie tiek daug žada? Ne, taip pasakyti negalime. Aš minėjau, kad daug yra jau atlikta eksperimentų, ieškant priežastinio, priežastinio ryšio tarp programų ir rezultatų. Man pavyko aštuonias e, tokias studijas aptikti, e, bet e, Čia modelis labai aiškus. Pirmoji studija tai toks natūralus eksperimentas, kur mokslininkai stengiasi įvertinti, kas svarbiau - genetiniai faktoriai ar apsisprendžiant tapti verslininku. Įdomu, kad e, e, kai jie palygino e, įvaikintus vaikus ir vaikus augančius e, šeimoje, jie pastebėjo, kad aplinka yra du kartus svarbesnė įgyjant norą tapti verslininku. Taigi švietimas čia vaidina labai svarbu vaidmenį. Taip pat e, toje studijoje kalbama apie lyčių aspektą ir rezultatas toks, kad e, būtent tėvai yra pavyzdys, bet atsižvelgiant į lytį, motinos e, yra pavyzdys mergaitėms, dukroms, o vyrai berniukams, sūnums. Tad čia irgi reikia atsižvelgti į tai ateityje. Taigi, e, antrojoje studijoje mes aiškiai matome, kad e, specializuotas mokymas prisideda prie įgūdžių E, stiprinimo. E, trečioje studijoje matome, kad e, konkrečios programos Niderlanduose poveikis, teigiamas poveikis nepasitvirtino, kai kuriais atvejais taip, kai kuriais ne. Tai yra viena iš studijų, kuri būtent atkreipia dėmesį į tai. Ir pagaliau santykis tarp uh, suaugusiųjų ir startuolių. E, Studija atlikta JAV ir e, jos rezultatai yra mišrūs. Taip pat e, įdomu, kad teigiami efektai, teigiamas poveikis būtent toje studijoje labiau stebimas tarp vyrų negu kad tarp moterų. Taigi apibendrinant ir kalbant apie ateitį ir ateities tyrimus, reikia pasakyti, kad reikia daugiau ir geresnės kokybės mokslinių tyrimų, siekiant tikrai suvokti, kurios mokymo programos yra veiksmingos. O kad galėtume tai padaryti, reikia palyginti įvairias egzistuojančias programas, pažiūrėti, koks yra jų veiksmingumas, ar jos yra veiksmingos. E, kaip kad mūsų studija rodo, kad e, tam tikros e, programos, trumpalaikės programos atneša labai gerų rezultatų, tuo tarpu vidutinės trukmės programos galbūt tokių gerų rezultatų net neša, taigi reikia palyginti laiką ir sąnaudas, tą efektyvumą. Mhm Na ir dar vienas dalykas, į kurį reikia atkreipti dėmesį, yra galimybių sąnaudos. E, jeigu e, atsiranda verslumo programa, ji paprastai pakeičia kažką kitą ir reikia pasižiūrėti, o kokius, kokias disciplinas, kokias programas pakeičia verslumo programa. Na ir dar vienas dalykas. E, dauguma iš studijų, tame tarpe ir mano, žiūri į trumpalaikį e, verslumo programų poveikį, tuo tarpu reikia pažiūrėti į ilgalaikį galima tokių programų poveikį, taip pat atsižvelgiant į papildomus ar gretutinius poveikius. Taigi, politikos formuotojams reiktų žinoti, kad jie turėtų išlikti kritiškai, e, kad e, lygybė ženklo nerašytų tarp koreliacijos ir priežastinio poveikio Antra, e, geri tyrimai užtrunka, e, ta programa, kurią mes vertinome, buvo metus ruošiama, e, toliau buvo metus atliekama, taigi geresnis supratimas reiškia geresnę politiką. Na ir man kaip mokslininkė yra labai svarbu įtikinti mokyklas, politikos formuotojus, kad jie E, taikytų randomizuotus eksperimentus, kad galima būtų tikrai objektyviai įvertinti rezultatus. Ir reikia čia prisiminti medicinos e, tyrimus. E, mes žinome, kad norint įsitikinti, ar vaistai yra veiksmingi, Viena kontrolinė grupė gauna vaistus, kita placebą ir tik tai taip galima įvertinti ir tobulinti tai, ką turime šiandieną. Taigi raginčiau jūs, e, formuojant politiką, e, pasverti e, sąnaudų ir naudos santyki ir, žinoma, priminėti sprendimus remiantis objektyvę informaciją. Dėkuoju Jums už labai įdomų pranešimą ir, ir e, už rekomendacijas e, žvelgti kritiškai, bet tuo pat metu ir atvirai. E, lyginame įvairius pavyzdžius ir tai yra labai gerai prieš apsisprendžiant ar jauniems žmonėms vieną ar kitą programą rekomenduoti. E, jūsų pranešimas yra labai naudingas, nes jis padeda mums ir komisijai daugiau e, užsiimti pavyzdžių, palyginimais, e, mąstyti apie tos metodus, kurie yra iš tikrųjų naudingi, e, tinkamai vertinti rezultatus ir į būtinybę įvertinti kaštus ir naudą. Kitaip sakant, ilgesnės programos nebūtinai visada yra efektyvesnės negu, negu trumpalaikės. Turime mm, užtikrinti, kad ir mokslo tyrimo institucijos e, susiteltų ties teigiamais e, pavyzdžiais. E, Horizontas 2020 galėtų padėti keistis pedagoginiais švietimo duomenėmis Taigi dėkoju Jums, e, manau, kad kolegos e, norės pasisakyti apie labai įdomius pasisakymus. Visų pirma, e, du komisijos pristatymai, paskui ekspertų pasisakymai. Aš matau, kad Helga Trupel norėtų kalbėti. Taip, aš turiu klausimą, poniai Huber, dėl palyginimo tarp dviejų grupių. E, eksperimentinės grupės, e, kuri mokėsi gal šią programą, ir kontrolinės grupės. Noriu, noriu e, suprasti klausimą, nes e, reikia, kad žmonės ir save įvertintų, įvertintų ar aš galvoju, kad aš sugebėsiu užsimti verslu. Kaip jūs tai darote ir kaip jūs atskiriate tas grupės, kaip dirbate su savivertinimu? Taip, šiame tyrimė turėjome klausimyną, kuriame klausėme abiejų grupių ir prieš eksperimentą, ir po eksperimento, ar jie norėtų užsimti verslu, pradėti verslą. Tų klausimų buvo įvairių, siekiant šitą požiūrį išsiaiškinti. Tai yra tipiškas būdas siekiant e, šio tikslo. O dėl e, atsitiktinio paskirstimo, tai buvo padaryta pasitelkiant kompiuterį, taigi nebuvo e, atsižvelgta į jų intencijas ar problemas, mes tiesiog e, pasirėmėme atsitiktinės imties principų, e, atsitiktiniai skaitmenys leidžia į abi grupės paskirstyti daugiau ar mažiau tos, to pačio tipo žmonės ir į vieną, ir į kitą grupę. Dėkoju. Ponas Fer nori paklausti. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš ir toliau galėčiau pratesti ponios Trupel klausimą. Norėčiau daugiau sužinoti apie jūsų metodologiją, kaip jūs sugebėjome, suge, sugebėjote uh, E, apibriežti skirtumus tarp tų dviejų grupių. Ar, ar, e, ar galvojate, kad galite būti verslininku ar ne? Čia, čia rezultatas šiuo atveju nėra taip svarbus. E, tik tai jeigu klausimai ne, e, nėra užvedantys ant vieną ar kitą atsakymą, galima objektyviai vertinti atsakymus. E, šiaip labai svarbu šios kartos e, verslumo įgūdžius ir gebėjimus tirti. Džiaugiuosi dėl e, prelegentų pasisakymų Šioje srityje dirbu 15 metų ir e, pripažįstu, kad e, šiandieninė diskusija man buvo labai naudinga. Pane pirmininkė, džiaugiuosi, kad sugebėjote surenkti šiandien e, tokią konferenciją, kad pakvietėte ekspertus. Tačiau šiek tiek apgailestauju, kad nelabai daug mūsų kolegų šiandien dalyvauja Aš manau, kad e, pasiklausyti tokių pristatymų būtų tikra privilegija jiems. Pirmininkė, iš tikrųjų, nedaug, ne bet patys geriausi. Dabar žodis uh, Julie Ward. Norėjau tik pasakyti, kad uh, labai aukštai vertinu uh, visų prelegentų pristatymų visapusiškumą. Uh, E, turėjau klausimų, bet e, iš pasisakymų suradau nemažai atsakymų į savo klausimus. Kalbant apie pradinę mokyklą ir verslumą, man neseniai savo rinkimo apygardoje teko dalyvauti renginyje, kuris buvo skirtas prekybai ir aš ten e, pamačiau, kad labai labai nedideli vaikai jau dalyvauja verslo veikloje. Konkrečiu atveju jie užsiemė šokolado gamybą. E, ir buvo labai įdomu, į mokyklą buvo pasikviestas e, kakavas augintojas iš Belyzo. Ir e, noriu pasidžiaugti, kad ir šiandien mes e, išgirdome e, verslumo mokymo pavyzdžių ne tik mokykloje, bet ir už mokyklos ribų. Aš pati esu mačiusi tokių pavyzdžių ir tai man labai miela. Dėkui. E, non vedo altre, altre richieste se non la collega Soidrova, allora prima se posso Regis nėra daugiau norinčių kalbėti, išskyrus mūsų pranešėją, bet e, noriu e, prieš tai pati paklausti. Aš e, norėčiau geriau suvokti kai kuriuos dalykus, kuriuos jūs paminėjote. Turite labai daug patirties šitoj srityje. Kalbėjote apie įgūdžius, e, kurie ugdomi, remiantis tuo naujuoju požiūriu, kalbate apie formalų į sektorių e, ir e, galvojate, kad europinėse mokslo programuose reikėtų tuos dalykus įterpti, įtraukti. Kalbėjote iš tokio didaktinio požiūrio taško, bet daugelio atveju vis tik kalbame apie universales kompetencijas. Tie įgūdžiai, aišku, remiasi inovatyviu požiūriu ir ne vien tik tai, kai kalbame apie vieno ar kito dalyko dėstymą. Tad ar, ar manytumėte, kad e, švietimą reikėtų uh, organizuoti universalumo pagrindu, ar reikėtų žiūrėti vertikaliai. Na ir e, pratesiant tai, ką sakė kiti prelegentai, iš tikrųjų neina kalba, kad kažkas bus atimta iš kitų disciplinų, iš kitų programų, bet apie tai, kad reikia jas papildyti. Ir, ir kaip tas e, verslumo e, disciplinas geriau įtraukti į mokymo programas? Ar universalumo pagrindu, ar vertikaliai? Na, klausimas gana sudėtingas. Ta mintis, kad mokytis reikia per praktiką pradinėje ir vidurinėje mokykloje, yra geras būdas įtraukti jaunus žmonės į verslumą, į verslumo supratimą. Tad e, aš manau, kad e, tam tikrai galėtume pritarti. Bet aš sakiau, kad net ir tokia patirtis nėra, nėra ta, e, kuri atsispindi visose mokyklose ir visose valstybėse narėse. Tad šitą mastą reikėtų plėsti. Bet e, mokiniams augant e, nuo 11 iki 13 metų iš tikrųjų yra prasmės verslumą įtraukti kaip formalią discipliną, kaip formalų dalyką. Jeigu e, galvosime apie tiksliuosius mokslus, taigi neina kalba apie fizikos, biologijos, E, teorijos mokymą. Eina kalba taip pat ir apie mokymą laboratorijose, apie praktinį e, mokymą. Lygiai taip pat e, reikėtų dėstyti ne vien tik tai verslumo teoriją. Greta to yra labai didelė praktinė dalis ir mokymo programuose, jeigu tai bus numatyta, egzistuoja įvairios dėstymo metodikos. E, kurios galėtų būti e, naudojamos ir e, mokinių pasiekimai taip pat galėtų ne vien tik tai per egzaminus būti vertinami, bet ir atliekant tam tikrus projektus. Na ir dar vienas dalykas, jeigu mes išplėsime verslumo mokymą mokyklose ar pradinėse, vidurinėse, ar aukštesnėse klasėse, visų pirma turime išmokyti mokytojus dėstyti verslumą ir vadinasi, e, mokytojų rengime galbūt numatyti tam, tiktą, tam tikrą sertifikatą, kuris e, e, galėtų patvirtinti jų kvalifikacijas, ar tai būtų bakalauro ar kuriam kitam lygmenyje. E, tokių pavyzdžių jau turime. Aš savo e, dokumente apie tai kalbu. St. Marriage koledžas Belfaste jau tai daro. Taigi, jeigu išplėstume m, mm, to dėstymo mastą, tai būtų pravartu. E, ir savaime suprantama, čia pirmiausia yra mokytojų rengimas, mokytojai negali dėstyti to, ko patys nesupranta. Būtent tokia buvo viena iš pagrindinių mano pasisakymo minčių. Labai dėkoju. E, žodžio prašau ponia Šoidrova. Na ir aš turėčiau ekspertams keletą klausimų. Aš paskui, žinoma, pabandysiu apibendrinti mūsų diskusiją, bet pratęsiu dabar tai, ką sakė mūsų pirmininkė ponė, e, ponė Kosta nes e, verslumą galima dėsyti įvairiais būdais, e, pasiremiant įvairiais metodais. E, Kai kalbame apie mums teikiamas rekomendacijas, yra aišku, kad galbūt reikėtų nuo mokinių, kurių amžius nuo 11 iki 13 metų. Taigi, e, galbūt jau e, nuo 11 metų galima organizuoti jiems nedidelius seminarus, įtraukti į kažkokią nelabai uh, sudėtingą veiklą. Tai čia kalbant apie, apie vidurinę mokyklą. Taigi metodika yra labai svarbus dalykas, turime sugebėti atrinkti ir įvardinti geriausius metodus. Tai aš norėčiau paklausti, ar teisingai supratau, turėtume pradėti nuo 11 metų mokinių, na, o 13 metų sulaukus galbūt galima jau būtų organizuoti kažkokį smulkų verslą. Ar aš teisingai supratau jūsų mintį? Na, aš kalbėjau apie labiau apie mokslo metus, o ne apie mokinių amžių. Kalbant apie metodiką, e, jaunesnieji, vidurinės mokyklos mokiniai, sakysime, nuo 11 iki 13 metų galėtų e, būti mokomi pagal e, jaunųjų verslininkų metodą. E, bet kai mokiniai pasiekia 16-18 metų amžių, galima būtų tada į mokymo programą įtraukti verslumą, bet ta, ta, ta disciplina neturi būti vien tik tai teorinė. Būtina užtikrinti, kad bus mokomasi dirbant. Ir tokiu būdu e, tą procesą bus galima išdėstyti giliau. Na ir kita mintis – kurią aš pabrėžiau, būtina parengti mokytojus, kad jie tinkamai suprastų patį procesą ir gebėjimus ir susivoktų, kokiame amžiuje ir kokiomis disciplinomis, dalykais tuos mokinius galima būtų renkti. Dėkoju už e, jūsų atsakymą. Ponas Morgan norėjo paklausti. Ačiū. E, man atrodo, kad visose pasisakymuose buvo akcentuota, kaip svarbu yra lavinti e, dalykus, kurie leistų efektyviau įsisavinti e, mokslą. Bet turime taip pat klausti savęs, apie kokį verslumą kalbame. Profesorius Baldasaris savo pasisakymę minėjo, kad vienas dalykas yra galvoti apie kažkokią verslo veiklą, štai sukursiu savo verslą. Ir kitas dalykas yra e, jau kaip verslininkui profesionaliai veikti, e, įsitraukti į tikrą verslo pasaulį. Išklausęs pasisakymų, aš labiau susitelčiau ties, e, ties profesiniu orientavimu. Jeigu jo nebus, jeigu tokio e, karjeros orientavimo nebus, tai išliks vien tik tai e, troškimai, e, bet jeigu nebus e, praktinio paremimo, tai visą tai išliks tik tai paviršiniai norai. Lombardijoje pagal neseną parodą, kuri buvo surinkta Milane, išeitų, kad uh, per šešis e, mėnesius įmanoma sukurti 10 tūkstančių naujų verslų. Kitaip sakant, 55 verslai sukūrėme per dieną, neskaičiuojant šeštadienio sekmanio, jeigu bus sukurtos tinkamas sąlygos ir tinkamas aplinkybės. Atskiros valstybės narės turi kurti e, palankės aplinkybės. Bet tai, žinoma, viskas priklauso nuo to, apie kokį verslumą mes galvojame. Ar norėtų atsakyti, kuris iš mūsų ekspertų? Profesorius žodis jums. Profesorius žodis jums. Aš pritarčiau e, tam, ką sakė ankstesni kalbėtojai. Manau, e, kad iš tikrųjų tai yra svarbu ir savo rekomendacijose aš miniu kad e, reikėtų pagalvoti apie profesinio orientavimo ir e, ryšių su pramonė pareigūnų etatus e, mokyklose. Kol kas profesinis verslo mokymas mokykloje apsiriboja gal vienu ar dviem mokytojais ar e, viena ar dviem pamokom. Bet jeigu tavimo patarėjas ir ryšių su pramonė patarėjas, e, tada jis gali į mokyklą atnešti e, teigiamų pavyzdžių iš pramonės, daugiau praktinės patirties verslumo srityje. Ir būtent kontekste, tame kontekste verslumo mokymas būtų efektyvesnis. Ir tikrai e, man padarė didelį įspūdį tai, kas yra daroma Lombardijoje. Pirminkė, taip, iš tikrųjų, kalba apie Milano parodos teigiamą poveikį. Ji generavo gana smarkų postumį. Pone Huber, e, Trumpai sureaguosiu į tai, kas buvo pasakyta apie programas. E, verslumo programos, kaip aš sakiau, nėra suprojektuotos ir neturi būti parengtos taip, kad kiekvienas taptų verslininku. Nemanau, kad toks yra bendrasis tikslas. Jeigu pažiūrėsite į tas studijas, kurias aš e, apžvelgiau, tai pamatysite, kad e, po tokios verslumo programos daug mokinių apsisprendžia, kad jie nenori būti verslininkais, nes jie geriau supranta, ko reikia, norint tokiu tapti. Uh, Na ir e, e, jeigu tie žmonės, kurie labiau tinka verslui, išmoksta, sužino apie jų galimybės, e, tai yra lygiai taip pat pravartu, kaip kad tai, kad žmonės suvokia, kad jie nėra linkę užsiimti verslu. Taigi nenorime, kad visi taptų verslininkais. Mums reikia ir tokių žmonių, kurie nori būti gerais tarnautojais ir panaudoti savo įgūdžius savo darbo vietoje. Taigi. Grazie, anche questo è molto importante, evitare che qualcuno faccia l'imprenditore. Ačiū labai. Taip tikrai labai svarbi pastaba ir tikrai nenorime pritraukti verslo pasaulį tų žmonių, kurie tiesiog nenori to daryti ar neturi reikalingų įgūdžių. Tai tikrai suprantama, dabar suteiksiu žodį pranešėjai, jį galės padaryti išvadas, neabejotinai tikrai suteikėme daug peno jos pamastymams šios dienos diskusijose. Dabar žodis pranešėjai. Galbūt dar prieš tai norėčiau paklausti dviejų komisijos atstovų, ar jūs turite ką pasakyti dar prieš pasisakant pranešėjai. Manau, kad tikrai būtų įdomu išgirsti ir jūsų nuomonę. Ačiū. Tik norėčiau pritarti tam, ką sakė e, prieš mane e, sakiusi ekspertė. Taip, mes visi norime E, kad visi jauni žmonės būtų pritraukti į verslo pasaulį, e, tačiau nereiškia, kad jie visi turi tapti verslininkais. Ir, kaip jau buvo minėta anksčiau, jauni asmenys taip tikrai gali panaudoti tuos e, verslumo programos įgūdžius, nepaisant to, ką jie veiks gyvenime. Tačiau svarbiausia padėti tiems, kurie tikrai nori tapti verslininkais, suteikti jiems reikalingą paramą. Ir manau, kad tikrai būtų daug veiksmingiau, jeigu e, su verslumo ekosistemomis būtų susijęs išsilavinimas, nes e, e, taip, daugiau žmonių įgytų tokį išsilavinimą, tačiau būtent tie, kurie labiausiai tuo susidomėtų, gautų visada reikalingą papildomą paramą, mentorių pagalbą ir taip toliau. Ačiū. Aš taip pat norėčiau kai ką pasakyti. Norėčiau paminėti Erasmus Plus programą. Labai daug inovatyvių praktikų ten yra taikoma, taip pat jaunimo iniciatyvų programa. Jis sudaro galimybę jauniems žmonėms praktikoje įgyvendinti savo sukurtas idėjas. Taip pat įgyvendinami įvairūs e, nedideli projektai, ir jie padeda vėliau įkurti verslą, tad pagrindinis postumis yra visų pirma idėja, mintis. Ir kai jauni žmonės turi galimybę praktikoje pritaikyti savo e, sumanimus, jie tarsi užsikrečia tomis, e, tomis idėjomis, e, e tuo verslumu, tad visų pirma reikia pradėti nuo tų edukacinių aspektų ir jau tik po to yra priimamas sprendimas, ar reikėtų žengti tolesnius žingsnius į verslo pasaulį. Pirmininkė, ačiū labai. Taip, tikrai e, svarbi yra e, Erasmus programa skirta verslumo idėjų skatinimo. Įdomu išgirsti ir apie naujas priemonės. Ir prieš suteikdama žodį poniai Šoidrovai, norėčiau paklausti, ar ponas daktaras Baueris iš švietimo direktorato norėtų pasisakyti. Tikrai būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę. Ačiū labai, ponė pirmininkė, aš esu ponas Baueris iš kultūros ir švietimo direktorato ir tikrai esu intensyviai įsitraukęs į verslumo sritį. Ačiū už labai įdomias prezentacijas. Ir galbūt nesu viskuo, kas buvo pasakyta, sutikau, tačiau bet kuriuo atveju e, tikrai nemažai peno pamastymams. Na ir dar viena pastabėlė. E, aš labiau atstovauju tą aukšto išsilavinimo sektorių ir žinau, kad yra skirtai visokių iniciatyvų, kurios koncentruojasi būtent į universitetus, į aukštojo išsilavinimo įstaigas ir turbūt gana paprasta yra tai padaryti, nes tai yra autonomiškos organizacijos. Na, o kalbant apie vidurinės mokyklas, apie pradinės mokyklas, netaip viskas paprasta. Tad, manau, labai svarbu atskirti E, pradinės mokyklas, vidurinį, pagrindinį išsilavinimą, profesinį, profesinės mokyklas, nes neretai netgi e, valstybėse, tarp skirtingų valstybių narių yra nemažai skirtumų. E, švietimo sistemose aš pats esu iš Vokietijos ir jeigu pažvelgtume į Vokietiją, pamatytume, kad tikrai sudėtinga netgi Vokietijoje veikiančias mokyklas palyginti, palyginti visą tą sistemą. Tad svarbu pažiūrėti į tai, ką galima būtų padaryti Europinį lygių, norint padėti mokykloms Be abejo, norime pasistengti užtikrinti, kad vaikai įgytų daugiau tokių verslumo įgūdžių, nebūtinai jie turi tapti verslininkais, tačiau svarbu, kad jie įgytų tuos įgūdžius ir kaip tai būtų galima padaryti. Na taip, galima pasakyti valstybėms narėms, e, kad turite šviesti mokytojus, padėti jiems, nes būtent nuo jų viskas prasideda, tačiau mes taip pat manome, kad galima sukurti kažkokias tai priemonės, konkrečias priemonės, kurios galėtų būti panaudotos mokytojų klasėse, e, dėstant e, e, įvairius su verslumu susijusius dalykus. Nemažiau svarbu yra ir žinoti, kokia situacija yra valstybėse narėse. Žinome, kad yra įvairiausių iniciatyvų, vykdoma daug įdomių programų, tad galbūt reikėtų didesnio informuotumo, viešumo apie visas tas programas, taip pat reikėtų keistis informaciją. Uh, Taip, tikrai, e, tikrai nemažai darbo laukia ir manau, kad e, reikia dar didesnio postumio, kuris e, padėtų įsibėgėti visiems tiems procesams. Ponas Ležian, prašau. Ačiū labai. Noriu paminėti, kad užimtumo generalinėme direktorate yra taip pat skiriama dėmesio verslumo klausimams, įtraukaus verslumo klausimams. E, ypač e, daug dėmesio skiriama e, tokiams grupėms kaip pavyzdžiui jaunimas. Taip pat domimės ir socialinio verslumo aspektais. Šiandieną ši tema taip pat buvo šiek tiek paliesta. Ir taip pat yra ir tie finansavimo aspektai susiję su Europos stabilumo ir investicijų fondu. Ir Būtent šiose srityse mes ir vykdome savo darbus. Ačiū. Ačiū labai. Dabar žodis poniai Šoidrovai. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie prisidėjo prie mūsų šios dienos diskusijų. Esu įsitikinusi, kad jeigu Europos parlamentas skirs dėmesio užimtumo klausimams, studentų užimtumo klausimams, tada be abejo svarbu suvokti, kad verslumas yra pagrindinis centrinis elementas. Yra daug įvairiausių iniciatyvų, kurios buvo sėkmingai įgyvendintos ir jos buvo paminėtos ir šios dienos diskusijose. Buvo kalbėta apie Junior Achievement. Ši organizacija pasiekė puikių rezultatų vykdinama savo veiklą, tad tikrai norėčiau už tai padėkoti. Taip pat norėčiau padėkoti ir tiems prelegentams, kurie pateikė įvairiausių rekomendacijų. Ir tikrai e, įdomu sužinoti, kas ir ką turėtų atlikti, tad ačiū, e, kad e, pasisakiusieji tarsi pateikė atsakymus į man kilusius klausimus. Ir taip žinome, kad verslumo mokymas yra gausų derlių duodantis procesas. Tokios ryties žinios pagerina galimybės įsidarbinti, taip pat pagerina mokymosi rezultatus. Tad tikrai turime stengtis siekdami pagerinti mokymo aspektus. Taip pat įvairius su įdarbinimo galimybių gerinimo susijusios kursos, pavyzdžiui, įvairios stažuotės. Na ir aš taip pat manau, kad mūsų diskusijos buvo tikrai gana ambicingos. Tikrai itin naudingas buvo jūsų visų indėlis. Ačiū Jums už tai. Ačiū už pateiktus pasiūlymus, išsakytus kritiko žodžius, paskatinimo žodžius. Nebejotinai atsižvelgsiu į viską, kas buvo pasakyta. Taip pat norėčiau padėkoti ir sekretoriato atstovams, taip pat politikos skyriui, ekspertams. Mes esame pasirengę bendradarbiauti ateityje nes jeigu nebendradarbiausime tarpusavyje, bus sunku parengti e, tikrai kokybišką pranešimą. Pirmininkė, ačiū labai. Tikrai buvo įtin įdomus seminaras. Norėčiau padėkoti visiems už puikų darbą, taip pat už šio seminaro organizavimą. Dėkoju ir ekspertams, generalinių direktoratų atstovams, kurie išbuvo iki pat seminaro pabaigos. Labai tikiuosi, kad mes žengėme tokį kokybinį šuolį į priekį ir nebejoju, kad rengiamas pranešimas suteiks papildomą postumį tiek ir valstybėms narėms, tiek ir ES, kad ši itin aktuali tema sulauktų vis daugiau dėmesio. Džiugu, kad keliame tokius klausimus, kurie yra susiję su jaunimo nedarbu. Taip, išgirdome ir šiek tiek pesimistiškų nuotaikų, tačiau neretai e, nutinka taip, kad saugia žmonės tarsi projektuoja tą savo neigiamas emocijas, pesimizmą į jaunus asmenis ir jie tiesiog taip pat perima tą nusivylimą. Išklausė įvairių generalinių direktoratų atstovus E, daugiau sužinoję apie jų vykdomą veiklą. Būtų gerai, jeigu ateityje būtų vadovaujamasi tokiu holistiniu požiūriu, kad būtų galima įtraukti horizontaliai visus šios klausimus. Yra įvairiausių tinklų, pavyzdžiui, SchoolNet, kuris įjungia 300 tūkstančių mokyklų Europos Sąjungoje. Ir ta platforma tikrai galėtų tapti dažniau naudojama priemonė, jie galėtų pasinaudoti ir mokytojai, ir taip pat e, siekiant koordinuoti net skul politiką būtų galima naudotis visais turimais ištekliais, naudotis įvairiais portalais. Labai svarbu skatinti inovacijas mokykloje apskritai, ne tik e, kalbant apie šį aspektą, tačiau ir platesnėme kontekste. Žinios, išmanimas, sugebėjimai e, priimti sprendimus, generuoti idėjas, visa tai yra svarbu. Ir be abejo, mokykloms kyla nemažai iššūkių, tačiau mes esame pasiryžę dirbti šioje srityje. Mūsų kolegė e, ponė Šodrova tikrai turės dar intensyviai padirbėti rengdama pranešimą. Tad ačiū Jums visiems. Taip pat norėčiau pasakyti, kad šeštadienis, šeštadienį buvo švenčiama tarptautinė poezijos diena, tad nuo prozos pereisime prie poezijos posėdžio pabaigoje ir esame parengę e, vaizdo medžiagą. Šis vaizdo klipas buvo sukurtas norint paminėti poezijos dieną. E, tam buvo panaudota Versopolis platforma, ją remia Creative Europe priemonė ir tiesiog norėjau priminti jums apie tai, nes platforma, platforma tikrai yra itin svarbi. Beje, vaizdo klipo e, vertėjai nevers į jūsų gimtasias kalbas, nes bus sudėtinga tai padaryti. Na ir norėčiau dar kai ką paminėti. Tai yra itin svarbu man pačiai. Turiu pasakyti, kad mūsų itin nuliūdino įvykiai e, Tunise. E, taip pat e, tie įvykiai, kurie nutiko Irake, buvo ten sugadinta daug kultūrinių vertybių. Tad ačiū kolegoms, kurie pateikė pasiūlymus susijusius su šiais įvykiais. Tai yra nusikaltimai prieš žmogiškumą. Ir buvo nuspręsta kad komisijai per plenarinę sesiją bus pateiktas žodinis klausimas ir mes taip konkrečiau galėsime prisidėti prie tų procesų, bet kuriuo atveju dabar grįžkime prie tos mano minėtos poezijos ir dabar pažiūrėkime vaizdo klipą. Aš manau, taip, jis svarbi, tik norėtųsi, kad būtų dar svarbesnė kada bi poezija bila i, pojavili bi se vjerojatno i recepti za njezinu laku i masovnu proizvodnju. För mig är nog poesi inne, eh, men så är det nog inte för alla. In, ampak samo za par tistih, ki mislijo dostikrat o sebi, da so out. Sekoj moment, ko ga poezijata uh, eh, vzpostavlja sinergija, so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 Šta mi to jedno duhodeje? Poeziju čítam a píšem, lebo musím, chcem a môžem. Leggo per eh, voglia di conoscere, leggo per curiosità e scrivo per sentirmi bene. Ponieważ ja jestem najważniejszym podmiotem na świecie. Eno, predvsem eno kakovostno človeško družbo, że z tym Ferienhof. Ne vem, ti ljudje kaj dost ne, ne zanimajo, kaj zamujajo. Tí, ktorí poéziu nečítajú, prichádzajú o nič a možno aj o všetko. No najmä o samých seba. Ma non si perde nulla, ci guadagna. Infatti io che l'ho praticata ci ho perso.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 Eh, byråkrater och tjänstemän. Für mich in der Ökonomie der Sprache ein Maximum an Ideen mit einem Minimum an Mitteln. Kao i prije, i danas poezija živi tamo gdje jezik probija kod glazbe. Wel, het hart van de poëzie klopt overal en het klopt nergens in onze geglobaliseerde wereld in mijn ogen is het hart van de poëzie in elk van ons. Насекаде. Од детското гугање па се до епитафот на надзорната точка. Überall, man musste nur finden. Bene, mi sembra una bellissima corale, eh, vuol dire. Ačiū labai. Panašu, kad tikrai neblogai pademonstruota poezijos svarba šiame filmuke. Tikiuosi, kad jis jūs įkvėpė. Ačiū, susitiksime balandžio 16-ąją. Linkiu visiems kuo didžiausios sėkmės ir taip pat norėčiau padėkoti mūsų svečiams. Geros dienos.